bell is ringing. There's äh, food here. Herr Kolleginnen und Kollegen, ich darf äh, die gemeinsame Sitzung äh, von Sede und AFET hier öffnen. Kolegos ir kolegės, aš norėčiau pradėti bendrą AFETO ir SEDE komitetų posėdį ir norėtume pasveikinti poną Olegą. Ir dabar, besiruošiant gruodžio mėnesio vadovų sustikimui, mes dabar kalbėsime apie užsienio reikalų ir saugumo politiką. Mes labai lauksime šito posėdžio, manau, jis bus labai įdomus. Bus labai įdomu pamatyti, kaip kokia bus tarp parlamentinės konferencijos Vilniuje rezultatai. Ir e, manau, kad visi turi didelių lūkesčių iš e, šios konferencijos. Ponas e, Tonžba tikisi, kad e, bus gerų rezultatų. E, tikimės to iš vadovų tarybos. Na, o mes norime gairių, kaip galima būtų pagilinti gynybos politiką, ypač iš struktūrinės pusės. Mes norėtume parengti baltąją knygą. Kalbant apie e, pagrindinių frakcijų koaliciją. Svarbu įtraukti visas frakcijas ir svarbu, kad būtų aptartos, aptarti ES e, pramonės pajėgumai. Tai yra ne tik ekonominis klausimas, tai ir svarbus suverenumo klausimas. Mes turime užtikrinti kad komisija parengtų gerą, naudingą dokumentą. Mes matome, kad šitie klausimai svarbus ir ES galės atlikti svarbu vaidmenį tik tuo atveju, jeigu mes galėsime įspręsti nacionalinių biudžetų problemą, naudodami sinergiją. 70 procentų Europos piliečių iš visų valstybių narių sako, kad vienas iš pagrindinių Europos integracijos klausimų yra bendra gynybos politika. nacionaliniu lygmeniu yra tokių žmonių, kuriems šita idėja kelia nepasitenkinimą. Mes manome, kad e, taryba turėtų mums padėti šiuo aspektu per ateinančias kelias savaitės. Mes parengsime pranešimą apie saugumo, apie užsienio ir saugumo politiką. Mes to labai lauksime. Taigi labai malonu, kad jūs e, turėjote galimybę šiandieną dalyvauti čia ir norėčiau perduoti dabar žodį kolegai Donžo. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Ačiū. Brangus e, kolegos, brangus ponai, ponios ir ponai, brangus ministrė, labai ačiū, kad šiandien atvykot į mūsų posėdį. Aš kalbėsiu šiandien trumpai nes e, aš turiu būtinai išvykti iš salės 16 valandą, e, kalbėsiu su ministru ir tikrai norėčiau, kad, e, disku, tikiuosi, kad diskusijos čia vyks labai vaisingai. Ir iš tikrųjų šiuo atveju kalbės, pristatysim kartu, kas dabar svarbiausia, kokie svarbiausi klausimai susiję su mūsų kūruojama sritimi. Ir mes baiminamės, kad iš tikrųjų bus labai daug klausimų diskutuojama, labai daug dėl tų klausimų e, gausos galbūt pavyks priimti tik tai nedaug konkrečių sprendimų. Tad tokiu būdu iš tikrųjų čia parlamente, tai yra parlamentas, norės atkreipti dėmesį, kad reikia, reikia rimtai atkreipti dėmesį į bendro, bendrosios saugumo gynybos politikos tam tikrus klausimus. Dabar tik tai noriu e, e, priminti, kad Lietuvoje mus puikiai pasitiko ta, e, rugsėjo mėnesį tarp, parlam, tarp parlamentinėme renginyje dalyvavo ponia Katrin Aš Ashton, kartu ir e, Anders Rasmussen, NATO generalinis sekretorius, tikrai buvo viskas gerai suorganizuota. Ir e, iš tikrųjų parlamentui gerai gausiai buvo e, atstovaujama, papras, retai tai būna, tad mes iš tikrųjų puikiai sudalyvavom toj tarp parlamentiniai konferencijoj. Ir dar norėčiau paminėti, tai kad e, Lietuva išreiškė susidomėjimą e, būtent misiją e, Malyje ir kartu misiją buvusiame Kosove. Tad tikrai buvo tai pasakyta po to po to, kai Atalantos operacijoje, po to, kai e, Šiaurės Kosove e, žuvo e, Lietuvos mūtininkas. Tad čia iš tikrųjų reikia tik tai priminti, kad ne viena tų tokių mūsų misijų nėra be pavojų. Dažnai kritikuojama, kad tos misijos esą galbūt neambicingos pakankamai, galbūt jos paviršutiniškos. Tačiau vis dėlto žmonės, kurie dalyvauja šiuose misijose, iš tikrųjų reikėtų paminėti jų, jų profesionalizmą, nes vėlgi pri, pris, reikėtų šiaip jau įsisamoninti, kad nėra nepavojingų misijų, ypač kintančiomis e, sąlygomis. Tad čia norėčiau išreikšti e, užuojautą E, Lietuvai, e, Lietuvos muitinės, Lietuvos kartu, e, kartu kariuomenės atstovams ir apgalėstauti galima tik tai dėl, tų, dėl to tragiško žūties. Danžan, ponė Bruk, gerbiami Europos parlamento nariai, gerbiami svečiai, ačiū už jūsų malonius žodžius. Iš tikrųjų nepaprastai malonu būti ir kalbėti Europos parlamente, saugumo ir gynybos pakomitėje. Man tai pirma tokia proga ir aš labai dėkingas, ponai pirmininkai, už jūsų kvietimą bei suteiktą galimybę pasidalinti mintimis apie gynybos padėtį Europoje. Aš pats daugelį metų dirbau ir tebe dirbu Lietuvos e, Respublikos Seime taip pat ir nacionalinio saugumo ir gynybos komitete. Todėl jaučiuosi esas tarp savo kolegų. Su kai kuriais iš jūsų turėjau progos pasimatyti rugsėjo pradžioje Vilniuje, apie ką minėjo pirmininkas, tarp parlamentinės saugumo ir gynybos konferencijoje. Manau, kad tai buvo labai turininga aukšto lygio diskusija Tikiuosi, kad e, organizatoriai visiems dalyviams suteikia galimybę ne tik rimtai padiskutuoti, bet ir šiek tiek geriau pažinti Lietuvos sostinę, galbūt ir nuvykti į kitus miestus. E, tikiuosi ir džiaugiuosi, kad įsivežėte gerus įspūdžius ir linkiu visiems dar nekartą apsilankyti Lietuvoje. Pastarasis pusmetis yra be galo svarbus Lietuvai, ne tik mūsų vyriausybei, bet ir visiems Lietuvos žmonėms. Pirmininkavimo ES svarba yra vienas iš tų klausimų, dėl kurių puikiai sutarėme net ir su mūsų parlamentinio pozicija, o tokių klausimų nėra tiek daug. Tai didelis išbandymas mūsų valstybinėms institucijoms, jos įdėjo daug pastangų besirengdamo šiam svarbiam semestrui. Atrodo, kad tos pastangos nenuėjo veltui Štai jau pusė pirmininkavimo laiko prabėgo ir lyg ir nieko baisaus neįvyko, o mums netgi pradeda tas pirmininkavimas patikti. Nebejoju, kad pirmininkavimas ES tarybai padarys stiprų ir ilgalaikį poveikį Lietuvos valstybės institucijų modernėjimui, geresniam ES supratimui Lietuvos visuomenėje, europinių vertybių ir europietiško identiteto įsitvirtinimui. Kita vertus, tikiuosi, kad ir Europo po šio pusmečio geriau pažins Lietuvą geriau supras mūsų istoriją. Būdamas optimistas viliuosi, kad pasibaigus Lietuvos pirmininkavimui Europoje bus vis rečiau suklystama Lietuvą pavadinant Latviją arba atvirkščiai. Mano pagrindinis tikslas šiandien pristatyti Lietuvos pirmininkavimo siekius saugumo ir gynybos rytyje, o taip pat Lietuvos pastangas formuojant bei gyvenant bendrą saugumo ir gynybos politiką. Per pirmosius pirmininkavo mėnesius mes jau surengėme eilę aukšto lygio renginių Vilniuje labai sėkmingą bendrą seminarą su Prancūzija Paryžyje, o iškart po šio sutikimo vykstu į Londoną, kur dalyvausiu bendrame Lietuvos ir Junktinės karalystės seminare dėl ES kovinių grupių ateities. Visi šie Lietuvos pirmininkavimo renginiai bendroje saugumo ir gynybos politikos srityje yra vienaip ar kitaip susiję su gruodžio mėnesį įvyksiančia Europos vadovų taryba. Paminėsiu taip pat, kad Lietuva šiuo metu ne tik pirmininkauja, bet ir yra kaip niekad aktyvi bendros saugumo ir gynybos politikos dalyvi. Šiuo metu 120 Lietuvos karių būdi ES kovinėje grupėje draugė su Jungtinės karalystės, Latvijos, Niderlandų ir Švedijų kariais. Lietuvos kariniai instruktoriai nuo pat pirmų dienų dalyvauja ES mokymo misijoje Malyje. Taip pat esame nusiuntę laivų apsaugos grupę į Atalanto operaciją, kur įvykdo jungtinių tautų humanitarnės pagalbos apsaugą. Taigi pirmininkavimą ES tarybai žvelgime ne tik kaip į progą įtakoti Europos politikos prioritetų formavimą, bet ir kaip į pareigą aktyviau dalyvauti jau sutartos politikos įgyvendinime. Apie pasiekimus visada smagu kalbėti, tačiau ir aš ir visi čia susirinkusie puikiai žinome, kad pastaruoju metu ES saugumos ir gynybos klausimai dažniausiai aptarinėjami pesimistinėje dvasioje. Saugumų iššūkių Europai daugėja. Išlaidos gynybai daugumoje ES šalių mažėja. Tuo tarpu vis didėjantis atotrukis tarp reikalingų ir turimų resursų užpildomas retorika ir daugiau simbolinės reikšmės iniciatyvomis, negalinčiamus situacijos pakeisti iš esmės. Ekonominės krizės ir tebesitęsinio taupimo rezultate gynybos sektoriai daugumoje Europos šalių nukentėjo kur kas labiau nei kiti. Net ir atsigaunant ekonomikai, galimybes didinti gynybos biudžetus riboja griežti ES nustatyti biudžeto deficito limitai. Taigi gynybos finansavimas. Manau, kad karinių pajėgumų stiprinimas ir su tuo susiję gynybos pramonės atsigavimas Europoje realiai taps įmanomi tik sustabdžius gynybos išlaidų smukimą. Europos gynybos agentūros duomenimis gynybos išlaidos 2005-2010 metais Europoje sumažėjo 10 procentų. O nuo 2010 iki 2013 metų dar tiek pat. Kitaip tariant, išlaidų gynybai mažėjimas pastaraisiais metais ne tik nesustabdytas, tačiau net ir spartėja. Nestabdomas šis procesas turės gilių ir ilgalaikių pasiekmių. Ne tik Europos gynybos pramonė, bet ir Europos reikšmiai pasaulyje. Todėl gruodžio mėnesį susirinksianti Europos vadovų taryba turėtų daug dėmesio skirti būtent gynybos finansavimo klausimams. Daugumoje Europos šalių šiandien, įskaitant ir Lietuvą, naudodami terminą karinių pajėgumų plėtra, iš ties kalbame ne apie plėtrą, o apie nuosmukio valdymą. Todėl raginimai ir lūkesčiai, kad šių metų gruodį susirinkę ES valstybių vadovai paskelbtų naujus ambicingus projektus – negali būti priimami rimtai. Skambus pareiškimai ir perdėtai sureikšmintos naujos iniciatyvos neturėtų dangstyti vis didėjančio atotrugių tarp gynybai reikalingų ir tarp jai skiriamų resursų. Realaus išlaidų gynybai mažėjimo sustabdymas šiuo metu galėtų būti pakankamai ambicingas tikslas, kurį galėtų užsibriežti savo valstybių vadovai. Jei tokį tikslą pavyktų pasiekti gruodžio mėnesio, Europos vadovų taryba jau galėtų būti laikoma kabutėse istorinė. Tai visiškai nereiškia, kad lėšų taupimo ir efektyvumo didinimo galimybės yra išsemtos. Pavyzdžiui, Europos gynybos agentūros analizė rodo, kad kariuomenės išlieka tarp didžiausių energetinių resursų vartotojų savo šalyse. Matomas didelis energijos taupimo potencialas kurį turėtume išnaudoti pritaikydami efektyvesnės technologijas ir procesus. Tos lėšos, kurias sutaupytume, taupiau šildydami kareivines, naudodami mažiau kūrui imlės transporto priemonės arba atsinaujančius energijos šaltinius, galėtų būti panaudotos investicijoms į reikalingus karinius pajėgumus. Kita tema Europos, Sąjungos, Europos saugumo strategijos peržiūra. Tai reikšmingas darbas, kurį galėtų atlikti Europos vadovų taryba. Inicijuoti Europos saugumo strategijos peržiūrą. Gruodžio mėnesį minėsime Europos saugumo strategijos dešimtmetį. Paprastai tokios sukaktys būna gera proga inicijuoti pokyčius ir peržiūras. Tačiau nesukaktis čia svarbiausia. Leiskit jums pacituoti du šiuo metu galiojančius Europos saugumo strategijos sakinius. Europe has never been so prosperous, so secure, or no, so free. The violence of the first half of the 20th century has given way to a period of peace and stability. Ar kas nors galėtų šiandien rimtai tvirtinti, kad tai vis dar galiuojanti strateginė prielaida? Ar gali šiandieniniai Europos saugumo strategija ją remtis? Manau, kad ne. Per pastaruosius dešimtmetį metų Europą supantis pasaulis tapo nesaugesnis, nestabilesnis ir radikalesnis. Tuo tarpu pati Europa, atrodo, tapo labiau intravertė, susitelkusi ties savo vidinėmis problemus. Politiškai mažiau reikšminga ir ištinga. O kariškai mažiau pajėgi spręsti net artimiausioje kaiminystėje iškylančias saugumo problemas. Strategijos peržiūrė turi būti atsižvelgiama ir į tai, kad europiečiai ateityje teks vis rimčiau galvoti ne tik apie nesaugumo problemas kaiminystėje. Negalėsime ignoruoti ir to fakto, kad Junktinės Amerikos valstijos dešimtmečiais vakarų Europoje laikiusios ženklės karinės paėgas vis daugiau dėmesio skiria kitiems pasaulio kraštams. Todėl ES būtų naudinga naujai pažvelgti į savo vaidmenį pasaulyje, tarpę karinės galios vietą šioje strategijoje, tame tarpe ir karinės galios vietą šioje strategijos įgyvendinime. Dar norėčiau atkreipti dėmesį ir tai, kad naujosios grėsmės - kibernetinio saugumo, energetinio saugumo klausimai - dabartinė strategija praktiškai neminimi. Tačiau būtent šios grėsmės Lietuvai ir mūsų kaiminėms šiandien yra be neaktualiausios. Jūs tikriausiai esate girdėję apie neseniai talinę įsteigtą NATO kibernetinės gynybos bei šįmet Vilniuje atidarytą NATO energetinio saugumo kompetencijos centrus. Šių naujų centrų atsiradimas atspindi augančių saugumo grėsmių pobūdį ne tik mūsų regione, bet ir toli už jo ribų. Prie šių naujųjų grėsmių dar sugrįšiu savo pasisakymą. Tačiau mano pagrindinė žinia yra ta, kad atsižvelgdama į esminius pokyčius saugumo aplinkoje, Europos vadovų taryba gruodžio mėnesį turėtų inicijuoti svarbiausių Europos saugumo, Europos Sąjungos strateginio dokumento peržiūrą ir atnaujinimą. Saugumo praternystės. Trečia tema. Greta gynybos finansavimo ir Europos saugumo strategijos peržiūros, kuriai turėtų būti skirta daugiau dėmesio, yra partnerysčių stiprinimas ir saugumo ir gynybos rytise. Kaip žinia, vienas iš svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje tarybai prioritetų yra rytų partnerystės stiprinimas. Tikimės, kad kitą mėnesį Vilniuje įvykstančiame rytų partnerystės vadovų susitikime bus pasirašyta nepaprastai svarbi asociacijos sutartis su Ukraina, o Gruzija bei Moldova analogiškas sutartis parafuos. Labai svarbu, kad Europos parlamente yra daug aktyvių rytų partnerystės stiprinimo rėmėjų. Nors minėtos sutartys tiesiogiai saugumo ir gynybos klausimų neliečia, jų ilgalaikis ir visapusiškas pobūdis turės didelę reikšmę Europos saugumui. Ukrainos įtraukimas į euro integracinius procesus yra ypatingai svarbus. Ši asociacijos sutartis taps geopolitinių pokyčių, pakeisiančių visą Europos rytinę kaiminystę. Kita vertus, ES vis dar neišnaudoja bendradarbiavimo su partneriais potencialo saugumo ir gynybos klausimuose. Nematome reguliarių saugumo dialogų tarp ES ir jos kaiminių, jau nekalbant apie karinio bendradarbiavimo programas. Pasigendame ir aktyvių pastangų įtraukti partnerius į ES operacijas. Pavyzdžiui, komplektuodamos savo kontribucijas ES operacijoms, Europos šalis galėtų nesunkiai įtraukti ir keletą partnerių atstovų. NATO operacijose tai yra visiškai įprasta ir pasiteisinusi praktika. Mes turim puikų bendradarbiavimo pavyzdžių su Ukraina, Gruzija, e, NATO misijoje Afganistane. Bendrai žiūrint, gynybinis bendradarbiavimas ir partnerių traukimas į ES karinę veiklą nėra laikomas vertybė ir nėra tapęs kaiminystės politikos dalimi. Dažniausiai jis vyksta ad hoc pagrindais, o partneriai vertinami tik tiek, kiek jie užkamšo ES pajėgumų trūkumas. Pateiksiu porą e, pavyzdžių, kurie pailustruoja neišnaudojimą potencialą. Tais atvejais, kuomet analogiškas pajėgas ES operacijai pasiūlo partneriai ir ES šalis, pastarąją visuomet suteikime pirmenybę. Tai reiškia, kad mūsų partneriams yra paliekamos galimybės dalyvauti operacijos tik tose srityse, kuriuose pajėgumų neranda 28 ES šalių. Sutikite, jau vien tas faktas, kad 28 šalys nerado kažkurio pajėgumo, rodo, kad jis yra arba labai brangus, arba labai retas. Sunku tikėtis, kad tokios šalys kaip Gruzija ar Moldova pajėgtų tokius pajėgumus suteikti. Todėl siūlytume, kad ES tokiuose situacijose taikytų pozityvios diskriminacijos principą. Komet mūsų partneriai siūlo reikalingus pajėgumus, jiems turėtų būti suteikiamas prioritetas. Kita įdinga ES operacijų praktika atsiradusius pajėgumų trūkumus spręsti perkant privačių kompanijų paslaugas, net nepasidomėjus partnerių galimybėmis. Štai ES mokymo misija Malija šiuo metu už 2,5 milijono eurų šešeriems mėnesiams pasamdė medicinės evakuacijos sraigtas sparnius. Kitais metais už šią paslaugą Europos šalis greičiausiai mokės virš 5 milijonų eurų. Tačiau ES nei karto nesikreipė į partnerius turinčius šios pajėgumus, kurie galbūt suteiktų joms daug palankesnėms sąlygų. Todėl mūsų pirmininkavimo metu akcentuojame, kad bendradarbiavimas su partneriais, ypatingai kaimynais saugumo ir gynybos srityje, yra labai svarbu. Toks bendradarbiavimas turėtų būti traktuojamas kaip savaiminis tikslas, leidžiantis Europos Sąjungai kryptingai formuoti savo saugumo aplinką. Kitaip tariant, investavimas į gynybinio bendradarbiavimo stiprinimą yra gera iniciatyva, investicija, net ir ekonominio sunkmečio sąlygomis. Ir naujieji iššūkiai. Tai tema, kuriai tikiuosi daug dėmesio skirs Europos vadovų taryba ir apie kurią jau užsiminiau saugumo strategijos peržiūros kontekste. Yra taip vadinami naujieji saugumo iššūkiai. Tikriausiai laikas juos būtų nustoti vadinti naujaisiais, nes apie juos jau kalbame mažiausiai dešimtmetį. Tačiau kol kas matyt nerandame geresnio apibūdinimo. Kalbant apie naujosius saugumo iššūkius, dažniausiai turime omenyje kibernetinio ir energetinio saugumo problemas jų skiriamasis bruožas sudėtingumas. Atsako į tokio pobūdžio grėsmės galima, atsakas į tokio pobūdžio grėsmės gali būti tik kompleksinis. Pradedant teisiniu reguliavimu, standartų nustatymu, kryptingomis investicijomis, o baigiant aktyvę diplomatiją, atgrasimo ir atsako priemonės. ES su savo turima ekspertize, politiniais ir ekonominiais vertais bei institucijomis šiuo metu atrodo pajėgesnė nei bet kas kitas imtis lyderystės, ieškant sprendimų tokioms nekarinio pobūdžio grėsmėms, kaip kibernetiniai pavojai arba energetinis saugumas. Suprantama, tokio pobūdžio problemos turėtų būti sprendžiamos glaužiai bendradarbiaujant su kitomis šalimis ir organizacijomis, ypatingai NATO, kuri jau turi įsteigusi mano minėtus kompetencijų centrus Vilniuje ir Taline. Tikiuosi, kad gruodžio mėnesį vadovų taryba nustatys ambicingas gairės šiuose srityse. Pabaigti savo pasakymą norėčiau pozityvę gaidą. Jis skamba taip. Europa saugumo ir gynybos srityje yra pajėgi nuveikti daugiau, nei pati mano galinti. Pamėginsiu paaiškinti, ką turiu omenyje. Pesimizmų lengva užsikrėsti ir pamiršti, kad dar visai neseniai ES šalis Afganistane laikė be maž 50 tūkstančių karių. Nedidelė Lietuva nuo 2005 metų iki šių metų rudens vadovavo provincijos atkūrimo grupė Afganistane. Taip pat išlaikė ten specialiųjų operacijų pajėgas ir išlaiko iki šiol. 2011 metais Europos šalis įvykdė absoliučią daugumą kovinių misijų NATO operacijoje Libijoje. Prancūzija šimet vykdėme operaciją Serval Malija, pati viena išsiuntė kelių ES kovinių grupių dydžio paėgas. Nepaslaptis, kad mums ES kartais nepavyksta susitarti dėl bendrų veiksmų. Tai neretai būna įvardyma kaip politinės valios problema. Štai rytoj Londone kalbėsime apie vieną iš tokių problemų ES kovinės grupės. Nepavyksta jų pakankamai sukomplektuoti, o tų, kur sukomplektavome, neįsiunčiame į operacijas. Nebeaišku, ar verta toliau jas investuoti. Ironizuojant, galima būtų pavadinti kovinės grupės, palyginant su garsiaja caro patranka Maskvoje, kuri nepaisant grėsmingos išvaizdos niekarto neišovė. Tačiau esu tikras, o mano jau minėti pavyzdžiai tą patvirtina, kad susidarius kritinėms aplinkybėms, net ir be kovinių grupių, ES šalis ir jų kariuomenės yra pajėgios greitai ir efektyviai veikti. Vis dar pajėgios reiktų pridurti. Ta gebėjimą galime prarasti, todėl labai svarbu, kad būsimoji Europos vadovų taryba gruodžio mėnesį suteiktų impulsą naujoms pozityvioms tendencijoms. Kai kurias iš tokių krypčių pamėginau jums čia pristatyti. Lietuvos pirmininkavimo komanda ir toliau dės visas pastangas jų gyvendinimui. Nebejoju, ponė pirmininkė, kad ir jūsų vadovavime saugumo ir gynybos pakometis aktyviai rems valstybės narės šio sudėtingų laikotarpį. Dėkoju už jūsų visų dėmesį ir kantrybę. Kiek mūsų laikas leis, pasitengsiu atsakyti jūsų klausimus turime suspėti į londono traukinį o traukinių tvarkaraštis kaip žinote deja negailestingas ir gynybos ministrams taip pat. ačiū už jūsų dėmesį. Monsieur le ministre, merci beaucoup. Pone ministrė, labai ačiū už tokį įtikinamą pasisakymą. iš tikrųjų čia pakomitetyje mes nekarta išreiškėm interesą ir išsakėm paramą e, tiems dalykams, kuriuos jūs paminėjot. Turiu galvoje atnaujinimą, peržiūrą e, Europos e, saugumo strategijos atnaujinimą. Tad čia buvo, čia paminėtina baltoji knyga Tad e, štai daugiau e, baltoji knyga kaip savotiška metodologija, kuri galins e, mus toliau dirbti. Tad mes pageidautume, kad vadovų taryboje gruodžio mėnesį iš tikrųjų būtų nurodytos tam tikros gairės, būtent gairės prioritetai, saugumo, rizikos, grėsmių prioritetai Tad e, mes prie tų klausimų nuolat sistemingai grįžtam. Dar pasakysiu, kad aš labai įdom, įdėmiai e, klausiausi e, tai, ką jūs sakėt apie kaiminystės politiką ir kartu uh, E, bendroji saugumo ir gynybos politika, kaip jūs sakėt, iš tikrųjų turėtų būti tos kaiminystės politikos, kaiminystės politikų dimensija, svarbiausia dimensija. Nes, e, kaip e, kalbant apie, sakykime, kaiminystės politiką su viduržėmio jūros šalimis, galima išvesti pro, paralelę Šiuo atveju čia svarbus yra išteklių klausimas, kartu yra mhm. labai svarbus mūsų dalyvavimas įvairiuose misijose. E, jūs paminėjot e, būtent Lietuvos dalyvavimą Afganistane e, pagal NATO programą. Tad dabar žodį suteiksiu ponui Galeriui. Ačiū, pirmininkė norėčiau pripažinti tai, kad e, iš tiesų Vokietija, Lietuva labai smarkiai dalyvauja e, visuose procesuose ir jos pirmininkavimas tikrai e, labai geras ir mes taip, tą pamatėme per daugelį posėdžių. Ir šita, šitas pirmininkavimas sus, susilauks tikrai rimtos E, specifinės paramos, nes e, jūs nekartą kalbėjote apie tai, kad turite didelį europinį kaimyną. Ir mes tiesiog negalime užmerkti akių prieš šią faktą. Jūs iškėlėte keletą probleminių klausimų. Jūs kalbėjote apie tai, kad um, pasaulis aplink Europą tapo mažiau uh, saugus, o iki 2013 metų buvo uh, sumažintas biudžetas faktiškai 20 procentų. Tai nėra tinkama reakcija į iššūkius ir jūs netiesiogiai kritikavote E, politiką, kai yra kažkas paskelbiama, tačiau nėra įgyvendinama. Ir tai su tuo susiję keli klausimai, keli aspektai, kurie šiuo metu vyksta. Tačiau Aš girdėjau, kad e, vadovų taryboje bus e, kitoks efektas, tai yra, kad lyderiai nuspręs dėl tam tikrų dalykų, Ir būtent tame pačiame lygmenyje jie ir turės būti įgyvendinti ir būtent todėl ta taryba turės e, būti sėkminga. Mano e, klausimas yra susijęs su kovinėmis grupėmis. Ar jūs manote, kad susidarys per vadovų tarybą bus sudaryta nauja koncepcija dėl kovinių grupių? Ar jūs manote, kad bus e, pasiūstas raginimas suformuoti naują požiūrį ar naujas, naują koncepciją. Kalbant apie naują saugumo strategiją, aš manau, kad taryba, vadovų taryba e, turėtų paminėti tą savo dešimtmetį ir pasinaudoti tą galimybę ir pasistumėti į priekį. Tas dešimtmetis galėtų būti puikia proga tam. Taip pat dėl finansavimo turiu klausimą. Ir dėl atėna mechanizmo. Praėjusiais metais vyko a, įprastinis įvertinimas ir nepavyko užtikrinti, kad į ateiną būtų įtraukti tam tikri aspektai, kaip pavyzdžiui, transporto pajėgumai. A, Kokia yra situacija su šiomis diskusijomis? Ar jūs manote, kad bus pasvarstytas ir šis aspektas? Na ir tiek. Labai ačiū. Išklausykim keletą klausimų. Ponas Paleckis dabar kalbės. Ačiū. O. E, norėčiau kreiptis gimtają kalbą į ministrą ir padėkoti už tikrai e, problemišką pranešimą, kuriame yra daug pasiūlymų ir jau į juos sureaguota. Manau, kad diskusija tikrai bus įdomi. Aha. E, ir norėčiau paklausti, e, ministras kalbėjo apie tai, kad reikia daugiau su ES partneriais bendradarbiauti ir suteikti jiem prioritetą. Gal Lietuva turi kažkokiu tai pavyzdžių, kur mes tikrai kažkaip tai parodėm pavyzdį. Na ir norėtųsi, kalbant apie viršūnų sustikimą Vilniuje gruodžio mėnesį, paklausti ministro, ar šalia tų visų naujų grėsmių, kurios tikrai iškilo ir tikrai labai svarbios, ar bus atkreiptas dėmesys, tarkim, ir į tas grėsmes, kurias jau seniai griūva ant Europos ir ant pasaulio, bet vis dėlto nelabai e, pajudama į priekį. Tarkim, prieš aštuonerius metus ES konstatavo, kad didžiausia grėsmė pasaulio yra klimato kaita. Ar į šitą aspektą bus atkreiptas dėmesys? Ačiū. Merci, e, monsieur. Ačiū, ponas Lizek. <clears throat> Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie ministrze, ponieważ udaje się. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, ponė e, ministrė, ponios ir ponai. Taip, žinau, kad jūs vyksit į Londoną. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl Jungtinės karalystės e, pozicijos, e, turiu galvoje bendrąją saugumo ir gynybos politiką. Mano klausimas labai paprastas. Ar manot, kad Jungtinė karalystė per vadovų tarybą, apskritai, ar ji priešinasi bendrosios saugumo ir gynybos politikos tiesiog sklaidai? tam, kad toji politika tikrai būtų institucionalizuota, labiau formalizuota. Ar jūs manot, kad vis dėlto visos tos valstybės narės, kurios nori, kad bendroji saugumo ir gynybos politika e, būtų gilesnė, ar jos galėtų tiesiog dirbti kartu, tiesiog e, net ir priešinantis jungtiniai karalystiai? Tai vienas klausimas. Kitas klausimas susijęs su JAV, mūsų e, partneris už Atlanto JAV e, per pastaruosius mėnesius pabrėžė, pabrėždavo ir pabrėžė, kad e, biudžeto lėšų sumažinimas e, gynybai padarys neigiamą įtaką mūsų ES pajėgumams, ypač kai mums teks reaguoti, sakykime, dalyva, veikti už Europos kontinento ribų. Tad uh, Ar iš tikrųjų jūs manot, kad vėlgi bus apie tai kalbama ir stipriai pasisakoma per e, vadovų susitikimą? Labai ačiū. Toliau ponas Kelam. Ja, ačiū labai. Minister, uh, e, I'm very much inspired by your... Mane iš tikrųjų įkvėpia jūsų toks išsamus realistinis požiūris į uh, Europos gynybos politiką, į tai, kas kelia jums susirūpinimą. Porą temų buvo paminėta. Tai yra, kad vis mažiau yra bendrų veiksmų ir a, vis ma, mažinamas a, biudžetas gynybai. Vilniuje jūs sakėte, bent jau išreiškite viltį, kad vadovo taryboje a, tiesiog galima bus daugiau pasiekti pajėgumų didinime. Ar e, galvojama apie formalius e, susitikimus, ar galvojate, kad tai galima būtų padaryti? Tai e, tikras įsipareigojimas Europos komisijos, apie kurį mes girdėjome. Na, vis, kol kas mes nematėme tokių aiškių įsipareigojimų. Jūs esate plastinės chirurgijos specialistas. Geriau negu bet kas jūs žinote ką reiškia tas politinis <laughs> tokia lyg tai veidų gražinimo operacija. Mano antras klausimas apie Rusijos manevrus karinius mūsų Europos erdvėje. Nu, jų visas karinės operacijas, demonstruoja karinės operacijas. Kaip jums atrodo, ar Ar Rusija galvoja, kad iš tikrųjų turi teisę na, tiesiog vykti į užsienį, liktai kovoti už savo piliečių gyvenančių užsienyje teises? Dar mano sąraše yra vienas kalbėtas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad Na, iš tikrųjų neprašiau žodžio. Paprastai jo neprašau. Kai aš sutinku su kalbėtoju, tai tiesiog tuo taupydamas laiką. Man atrodo, kad žymiai lengviau bus dirbti ministro, jeigu jis nepavėluosi traukinį, todėl neketinau prašyti žodžio. Tačiau noriu pasakyti, kad aš sutinku su juo ir kalbu todėl, kad kad tiesiog aš atstovauju e, Europos pietums, pietiniam valstybėm. Norėčiau pasakyti jums, kad pietų valstybė sutinka su jumis, šiaurinė valstybė, dėl bendrusios užsienio saugumo ir gynybos politikos. Na, dar norėčiau padėkoti už tai, kad atvykote čia ir pasakyti, kad sutinku ir su anksčiau kalbėjusiais ir ypač ponu Danžo dėl baltosios knygos. Tai ačiū gerbimi už klausimus ir už palinkėjimus ir pritarimus. Dabar pabandysiu atsakyti iš eilės iškeltus klausimus. Ponui Galer dėl kovinių grupių ir naujo požiūrių. E, iš tikrųjų, manau, kad mes turime labai aiškiai apsibriežti savo ambicijas ir nusiteikimą kovinės grupės panaudoti. Per šiuos aštuonerius metus, kol egzistuoja kovinės grupės, jos padarė labai didelį poveikį, stiprinant saveikumą tarp įvairių šalių E, kariuomenių e, pasiruošimo e, etape, bet dėja jos liko nepanaudotos. Tai mes turime apsispręsti, ar mes džiaugiamės, kad tokių įvykių, kurias galėtume panaudoti, nėra ir Europa saugi ir to daryti nereikia ir tai mūsų didžiausias pasiekimas, ar vis dėlto mes jas galėtume kaip, nu, kur panaudoti. Šiandien ir rytoj mūsų seminarė mes apie tai svarstysime su tais mūsų partneriais, su kuriais mes dabar e, esame kovinėje grupėje, apie galimybę galbūt panaudoti kovinių grupių modulį, taip kalbant, kovinėje grupėje plus arba kovinėje grupėje minus. Nes tai yra gera parinktis ir gera, gera patirtis. Dėl Europos, Sąjungų, Europos e, saugumo strategijos. Aš manau, kad e, būtų geras ženklas ir žingsnis į priekį, jeigu vadovų taryboje būtų apsispręsta duoti impulsą, kad ji būtų peržiūrėta atsižvelgiant į jau mano minėtas naujas grėsmės ir naujas Europos e, galimo e, Europos Sąjungos galimybės. Dėl finansavimo. Aš manau, kad mes turime rasti balansą tarp šalių finansavimo ir bendrų, bendro ES finansavimo. Tai būtų ta toks tikroji pusiausvyrą, kurią mes galėtume sakyti, kad ir šalis prisideda, jos turi iniciatyvą ir yra bendroji parama ir jūsų minėta transporto uh, tema taip pat galėtų čia būti atspindėti. Gerimo Justo Paleckio dėl Lietuvos e, pavyzdžių su mūsų kaimynais. Aš manau, kad mes geriausius pavyzdžius turime dėje kol kas ne ES rėmose, mes norėtume tų pavyzdžių turėti ir ES e, rėmose, bet e, mūsų pavyzdžiai yra susijęs su mūsų bendru dalyvavimu NATO operacijose. Aš minėjau mūsų provincijos atkūrimo grupę Afganistane, Goro provincijoje, kartu su mumis be įvairių ES valstybių, Junktinių Amerikos valstybių e, tarnavo Gruzijos, Ukrainos kariai. Ir mes matėme, kad mes esame visiškai lygiai vertus, su vienoda patirtim, vieni kitus papildydami, e, tikrai Tai buvo geras pavyzdys, kurį norėtume perkelti ir į ES e, misijas ir operacijas. Dėl mūsų lapkričio mėnesio sutikimo Vilniuje, e, rytų partnerystės ir tokių ilgalaikių grėsmių kaip klimato kaita. Gynybos ir saugumos srityje mes tos temos e, tiesiogiai neliečiame, bet mano jau minėtos temos kaip energetinis saugumas ir labai pabrėžčiau energetinis efektyvumas. Nes, kaip minėjau, kariuomenės yra vienos iš didžiausių energijos vartotojų ir ta prasme turbūt galim sakyti, kad vienos iš teršiančių gamtą ar veikiančios klimato atšilimą. Tai jeigu mums pavyktų giliau įsigilinant į temą sumažinti energijos vartojimą, panaudoti jį efektyviau, mes turėtume ir e, turbūt geresnį poveikį e, aplinkai ir klimato kaitai. O, kaimyno pono Lysek klausimai dėl jungtinės karalystės e, pozicijų ir jų priešinimuose e, kai kuriam ES tokiai bendrai e, saugumo ir gynybos klaidai. Aš turiu pasakyti, kad mes turim labai gerą patirtį e, su jungtinės karalystės e, kariškiais ir, ir krašto apsaugos sistemos žmonėm bendradarbiaudami ir, kaip jau minėjau, e, Europos, kovinių, Europos Sąjungos kovinių grupių srityje. Mes iš tikrųjų norim pateikti pavyzdį, kartu visi dabar esantis kovinėje grupėje vadovaujama Junktinėje karalystėje kaip galime efektyviau ir naudingiau kovinės grupės panaudoti. Tai aš žinau, kai kurį požiūrį Junktinės karalystės truputį kitokį, bet šiuo atveju, šiuo pavyzdžiu galiu pasakyti, kad tai iš tikrųjų yra labai geras pavyzdys, kaip galima bendrai dirbant rasti tokius sąlyčio taškus ir efektyvesnį e, mūsų e, saugumo ir bendradarbiavimo srityje veikimą. Dėl Junktinių Amerikos valstybių. Aš manau, kad mes esame visi dėkingi Junktinėm Amerikos valstijom į Europos ir saugumo indėlį, kurį Junktinės Amerikos valstijos rodė dešimtmečiais ir aš manau, kad jos rodo. Ir šiandien jos mažindamos ir turėdamos problemų e, finansuojant ir gynybos e, sritį, vis dėlto išlieka pagrindinės e, finansiniai šaltiniai finansuojant į saugumą, saugumą ir gynybą. Ir man atrodo, kad galbūt jau išmuša ir ES valanda, kad ir saugumu ir gynyba taip pat turim pasirūpinti ir mes, europiečiai, daugiau, tame tarpe ir Lietuva, kad e, ne tik visą pagrindinį akcentą dėti, kad čia yra Junktinės Amerikos valstijos su savo gynybiniais pajėgumais ir jos mus apsaugos. Ponas Kelam, kuris Ačiū už Jūsų gražių žodžius dėl mūsų bendradarbiavimo ir veiksmų pirmininkaujant. Manyčiau, kad e, plastinė chirurgija padeda man ne tik e, gražiau papuošti veidą, bet man tekdavo operuoti apsigimusius kūdikius, kurie ne tik gražiau atrodydavo, bet ir galėjo gražiau ir geriau maitintis, kalbėti, išreikšti savo jausmus. Tai yra ne tik fasadiniai pusė, bet iš tikrųjų funkcijos atstatymas. Tai ta prasme aš manau, kad ir vadovų taryboje, kada mes kalbėsime apie, apie mūsų europiečių ambicijas, apie jeigu mums pavyks, žinot, labai sunku prognozuoti ateitį, bet jeigu pavyks sulaukti paskatos peržiūrėti Europos saugumo strategiją, mes iš tikrųjų, europiečiai, galėsime judėti į priekį. Dėl Rusijos pratybų. Aš manau, kad Rusija, kaip ir kita, bet kuri valstybė turi teisę vykdyti savo pratybas, taip kaip mano reikalinga, bet jos turi būti skaidriai pristatomos, ne, negrasinti kaimynams. Ir šiuo atveju mes turime truputį skirtingą požiūrį, negu kas buvo oficialiai paskelbta Rusijos. Ir e, ne dėl pačių pratybų, bet dėl informavimo apie jas. Tikrasis scenarius, nes antiteroristinė operacija mūsų supratimu buvo tik maža tos tų pratybų dalis, nes tikrai toj vietoj negalėtų atsirasti tokie teroristai, kuriem reikėtų ir strateginių bombonešių, ir tankų e, divizijų ir kitų dalykų apie skaičius, kiek dalyvavo. Nes tie skaičiai buvo pateikti skirtingai įvairiose institucijose ir dar turbūt skyrėsi nuo tikrų skaičių, kurie vyko. Todėl mes Rusiją vertiname kaip savo kaiminę, su kuria norėtume sugyventi taikiai, ekonomiškai bendradarbiaujant. Tarp kitko, ten ne mano valia, ne mano tėvų valia, bet ten yra ir mano gimtinė Rusija. Mano senelė ir tėvai buvo išrinkti ir aš ten gimiau. Todėl aš tikrai nenoriu nieko pikto tai šaliai, o noriu, kad mes gyventume labai geruose kaiminiuose santykiuose. Bet tiem noram įsipildyti reikia abiejų pusių norų. Vienos pusės norų neužtenka. Ačiū už klausimą. Bien, monsieur le ministre, merci beaucoup. Ça a été un exercice. Pone ministre, Labai ačiū, tikrai puikiai, tiesiog puikiai tilpom laiko rėmuose ir per tokį gana trumpą laiką jūs sugebėjot pasakyti labai esmingus dalykus, tad dar kartą labai ačiū. Dabar pažiūrėsim, kas, kokie bus to, to aptariamo e, vadovų sustikimo rezultatai. E, suprantama, e, jūs šie mūsų aptariami klausimai E, užima irgi tam tikros vietos per jūsų pirmininkavimo laikotarpį, tik tai, kad gynybos klausimai dažnai, tai yra gana retai aptarinėjami. Tad e, taip, turbūt būtų iliuzoriška tikėtis, kad e, vis dėlto tai, tais klausimais, kurie mums atrodo labai svarbus, kad bus pasiekta labai daug svarbių sprendimų, bet vis dėlto reikia ir toliau reikia dėti pastangas. Noriu palinkėti Jums ir toliau sėkmės. Tad e, ta proga, kadangi jūs vykstat e, į Londoną, tai ta proga galbūt priminkit Britų kolegoms, kad mus domina jų būsimą poziciją, Londono būsimą poziciją per Europos vadovų tarybos susitikimą, nes e, suprantama, tikra Europos saugumo ir gynybos politika būtų menka, jeigu joje nedalyvautų viena iš tokių solidžių didelių valstybių kaip Junktinė karalystė. Tad dar kartą labai ačiū ir tikiuosi iki susitikimo greito. Bien, mesdames, messieurs, chers collègues. Ponius ir ponai, brangus kolegos, teskim darbą. Dabar numatytas darbo atverkės punktas pasikeitimas nuomonėmis e, tokia mažai žinoma, tačiau svarbia, e, dėl svarbios misijos susijusios su Libija. Ir norėčiau tik tai atsiprašyti pulkininko e, Hartikainen vardu, kad jis nedalyva, negalėjo dalyvauti būtent e, mūsų posėdėje, nes e, žinot, kad Libijoje padėtis labai tikrai netvirta ir todėl reikia, kad pulkininkas ten dalyvautų. Tačiau mes turim, pas mus atvyko Hans Jorgas Haberis, civilinio operacijų planavimo ir vykdymo centro direktorius. Jis pakalbės apie misiją Libijoje. Kaip, kaip jau sakiau, Libijoje tikrai padėtis labai labai e, tokia keičiasi greitai, ypač e, bus kalbama apie vadinamąją EU-BAM misiją, kuri daugiausia orientuota į Libijos e, sienų apsaugą jau viskas prasidėjo nuo 2011 metų gruodžio mėnesio per Paryžiaus konferenciją dalyva, e, jungtinių tautų e, tiesiog re, e, režimu ir Europos Sąjunga kaip tik tada ėmėsi, prisijėmė, ėmėsi iniciatyvos dirbti su Libija būtent sienų valdymo, sienų apsaugos klausimais. Uh, šiaip sunkumų buvo, kadangi labai sunku buvo kalbėti su Libijos atstovais, kadangi nebuvo tokio formalaus e, pašnekovo, kad būtų galima suderinti, e, suderinti visus misijos klausimus e, dar yra, tebelieka daug neiškumų, nes vėlgi turim galvoj Libijos tiesiog institucinės sąrangos dar tokius ne, neiškumus ir be to e, mus kritikavo neretai, e, parlamente išreiškiama nemažai kritikos dėl to, kad ta misija šlubuoja, kad e, iš tikrųjų daug rezultatų nepasiekta. Tačiau ta misija prasidėjo, jeigu neklystu, šių metų gegužė. Ir jau yra e, nusiųsta darbuotojų, dirb, ten jau nuolat dirbančių Tripolyje. Tačiau, kaip jau sakiau, ta misija mažai ar beveik nežinoma ir todėl reikėtų plačiau apie ją pakalbėti, reikėtų suvokti aiškesnės perspektyvas ir reikėtų įsisamoninti, kiek būtų galima tikėtis e, rezultatų e, iš šitos misijos, nes e, vėlgi turiu galvoje E, visus klausimus susijusius su Libija, kartu nepamirštant migracijos e, srautų, kurie, e, kurie, kurie vyksta per, per Libiją. Tad Libija yra iš tikrųjų mūsų pietinė, pietinė sienos terito, sritis. Tad prašom, dabar žodis jums. Mm. Labai ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai, ponai deputatai. Aš norėčiau atsiprašyti pono Hartikaineno vardu dar kartą už tai, kad jis negalėjo šiandien atvykti bet e, vėlgi buvo pagrobtas Libijos ministras pirmininkas ir po to iš Korintijos viešbučio, kurioje kaip tik dirba misijos žmonės, Po to e, ministras pirmininkas buvo paleistas po kurio laiko. Tad e, iš tikrųjų galima šiaip jau e, taip pasvarstyti, kokių, kokių padarinių, tai yra kokių išvadų galima padaryti. Na ir dabar, kaip pirmininkas jau sakė, mes kalbam apie mažai gana žinomą misiją, tačiau Tačiau vėlgi ta misija, e, turint galvoje įvairias tas vadinamasias katastrofas, kurios vyko, vyko artimuosiuose rytuose ir kalbamame regione, šita misija yra labai svarbi. Ir kartu aš norėčiau išdėstyti perspektyvas e, šitos misijos ilgainiui. Na ir kaip ministro pirmininko pagrobimas rodo politinė ir saugumo situacija Libijoje labai netvirta persitvarkymo perinamasis laikotarpis užtruko ir iš tikrųjų daug lūkesčių į tai dedama, bet kita vertus vyriausybė irgi suparalyžiavo veiksmai naftos tel telkiniuose, tai paveikė kartu naftos eksportą, kartu konstitucinis procesas kelia tikrai tokio nerimo ir frustracijos. Uh, ir, ir kartu valstybės e, kontrolė menka. Na ir dabar ministro pirmininko didžiausias oponentas tai vadinamoji teisingumo ir atkūrimo partija, kurią visiškai kontroliuoja vadinamoji musulmonų brolyje ir salafistais ir labai daug reiškia kritikos tiek generalinėme kongrese, tiek už jo. Tad ministras pirmininkas dar prieš pagrobdamas, jis e, nekartai yra pasisakęs, kad e, jį šitos opozicinės partijos e, tiesiog spaudžia. Tad politika ir saugumas Libijoje iš tikrųjų labai glaudžiai susiję. Saugumo situacija. Saugumo situacija, ypač saugumo situacija menkėja ir didėja smurto veiksmų. Kai 13 metų gegužė buvo pradėta vadinamoji EUBA misija, tai saugumo situacija dar pablogėjo. Tai daugiausia susiję su vidaus politika ir antai įvyko tokių politinių išpolių, žmogžudyščių e, prieš e, kariškius, policiją, politikus. politikus kartu buvo padaryta išvadų, tai yra išpolių ir prieš tarptautinę, e, e, tarptautinės įvairias organizacijas, tačiau aišku ne tiek, kiek Afganistane. Na ir kartu tas bendra, bendra saugumo situacija ir, ir kartu labai lėtas perinamasis laikotarpis Dėl to kartu nukenčia ir tarptautinės organizacijos ten esančius. Tad e, dabar Libijos ministras pirmininkas ir vyriausybė šiaip jau nekarta prašė tarptautinių organizacijų pagalbos. Ir kartu ES ir jungtinės tautos pabrėžė, kad reikia nuolat remti Libijos vyriausybę tam, kad būtų įtvirtinti ta tvarka įstatymai. Na ir toliau e, misijos e, padėtis. Tai buvo atsižvelgta į e, tai, tai kas vyksta Libijoje ir atsižvelgta į tai, kad misija iš tikrųjų stengiasi sušvelninti saugumo situaciją ir atitinkamai buvo ir e, pasiūsta šios misijos žmonių e, įvertinant saugumo situaciją. Na ir dabar e, ministras pirmininkas Libijos buvo pagrobtas iš to paties Korintijos viešbučio, kuriame dirba misijos žmonės. O šiaip jau viešbutis Korintija buvo įvertintas kaip saugus viešbutis, saugus misijos žmonėms. Bet kita vertus, reikia dar nemažai nuveikti tam, kad misijos struktūras būtų galima perkelti į nuolatinę, misijoms pritaikytą e, būstinę. Ir čia dabar jau labai skubus tas darbas. Misijos EUBAM, e, e, misija EUBAM ir toliau e, bendradarbiaudamas su EUDEL, valstybių narių ambasadomis, kitomis organizacijų, tarptautinėmis organizacijoms, glaudžiai stebi saugumo padėtį. Na ir dabar operacijos šiaip jau keitėsi E, bet e, vėlgi šiaip jau galimybės to yra ribotos. Prečiai dėl operacijų Tai dėl jų mes šiaip jau esam labiau optimistiškai nusiteikę, nors, kaip jau sakiau, padėtis yra labai netvirta ir nors misijos e, šiaip jau misijos vystosi, bet vis dėlto jos žengia iš tikrųjų tvirtus e, žingsnius. Dabar jau yra 45 tarptautiniai darbuotojai, o jų numatyta 111, tad mažiau negu pusė. Uh, Dabar misija prisidėjo prie Libijos sienų valdymo vadinamosios grupės e, darbo. E, toji sienų valdymo grupė iš tikrųjų tiesiai pavaldi Libijos ministrui pirmininkui. Tad misijos žmonės e, padeda, stebi, teikia patarimus šitai darbo, šitai darbo grupiai tam, kad būtų galima įdėkti nacionalinę integruotą sienų valdymo strategiją. Na ir dabar e, įtraukiant svarbiausius e, dialogo e, dalyvus, iš tikrųjų buvo galima išplėsti misijos darbą tam, kad būtų galima sušvelninti tokią netvirtą politinę situaciją. Dabar tai, kad misijos patarimai dėl nacionalinės organizacijos, antai turiu galvoje Libijos nacionalinę paieškų ir gelbėjimo organizaciją, e, iš tikrųjų tai davė labai daug gerų rezultatų ir kartu šiaip jau dabar Libijos valdžios institucijos labiau pasitikė misiją. Misija kartu teikia paramą Libijai gerinti žmonių, tai yra darbuotojų techninius įgūdžius, techninės žinias, rengiant mokymo programas. Ir tokiu būdu e, Libijos institucijos geriau galės valdyti, kovoti su pas, nusikaltimais pasienyje, tokiais kaip e, priekyba žmonėmis ir neteisėta migracija. Ir dabar e, pati misija, kaip sakiau, misijos žmonės daugiausia dirba Tripolyje, tačiau e, dirba ir kartu pasienio, e, pasienio kirtimo zonuose. Ir dabar misija jau surengė tokius įvertinimo vizitus į Ra Adžir perį, sienos perėjimo punktą su Tunisija, Gadames taip pat mm, mm, Misaratos uoste lankėsi ir, ir Sabos tarptautinėme oro uoste. Ir dabar e, EUBAM tos mokymo, mokymo kursai buvo iki šiol skirti pasienio tarnybai, e, jūrų, e, jūrų uostų tarnybai sausumos sienų tarnybai, migracijos, muitinės ir kitoms tarnyboms. Tad e, dabar e, tolimesni veiksmai priklausys nuo saugumo situacijos. Be to e, reikėtų atkreipti dėmesį ir į Libijos įsis, tai yra, įsisavinimo pajėgumus. Tad tiek trumpai norėjau Jums pasakyti, labai ačiū už dėmesį. Ir dabar mielai atsakysiu į jūsų klausimus, jei tokių turėtumėt. Ačiū. Ačiū. Nežinau, aš pradėsiu čia gal ne klausimas, daugiau pastaba dėl būtent žmonių išdėstimo. Taip, Libijos ministras pirmininkas, kaip ir ES misijos žmonės, kaip jūs paminėjot, e, buvo, yra e, Korintijos viešbutį, bet kita vertus keista ministras pirmininkas, kuris dirba e, viešbutyje, bet tai turbūt dėl saugumo sumetimų. Deja, deja, mes nuolat konstatuojam, kad civilinės misijos dažnai vyksta sunkiom uh, sąlygom ir kad joms trūksta tinkamų logistikos įrankių. Labai dažnai logistiniai įrankiai dėl jūsų paminėtų, dėl, sakykime, administracinių priežasčių, e, turiu galvoj tokias e, logistikos priemonės kaip pastatus, kaip transporto priemonės, tai nėra pakankamai saugu Ir vėlgi kartais tenka griebtis kūrybiškumo, tiesiog vietoj sumeistruoti, su, su, su sukurti ką nors. Bet dabar turint galvoje Libijos dabartinės sąlygas, tai aš šiaip jau klausiu garsiai, ar iš tikrųjų pageidautina būtų, kad mūsų žmonės būtų siunčiami į viešbutį tiesiog, kad dirbtų misijoje, kurios svarbiausias tikslas įtvirtinti saugumą. Aš turiu galvoj pirmiausia, tok, taip, šiaip jau tokios, tai yra transporto, komunikacijų priemonės e, turėtų būti atiti, adekvačius, kai atliekamos tokios misijos. Kitas klausimas. Ten dirbančių darbuotojų saugumas turiu galvoje ir ES e, karinės misijas, turiu galvoje Malyje vykstančią misiją. Nes e, iš tikrųjų net ir, e, net ir kovinės karinės pajėgos kurios veikia nebūtinai ten tiesioginėse saugo, tai yra kovų, kovų laukuose, bet ten, kur yra partizanų, sakykime, Tai reik, klausimas kyla, tai kasgi užtikrina e, mūsų ES piliečių saugumą? Ar tai e, Libijos tam tikros brigados tarnybos? kokį saugumą gali e, šiaip jau garantuoti Libijos institucijos. Tad tokie klausimai man kyla galvoje. Na, o to, toliau, kalbant apie perspektyvas, Taip, čia jūs paminėjot e, Libijos sienų valdymo grupę ar agentūrą Libyan Border Management Working Group. Bet e, kita vertus, Libijos e, sienos, ypač pietinės sienos padarimas saugesne, kabutėse, kita vertus, tengi daugia, daug veikia tam tikrų brigadų, partizanų, kurie, tai yra tam tikrų struktūrų, kurios nėra visiškai oficialius. Tad iš tikrųjų, su kuo konkrečiai ta, tuos misijos žmonės dirba? Ar su ta konkrečia Libijos sienų valdymo grupe, kuri kol, kol kas, kaip aš suprantu, daugiau virtuali, ar su įvairiom kitom pusiau oficialiom grupuotėm? Kaip konkrečiai dirbama? Uh, nes visa tai iš, iš, iš, iš jūsų padėties aprašymo atrodo tikrai labai netvirta, labai, labai miglota. Na ir dabar Migeliui suteiksiu žodį. A, ah, anschließen. Die Frage, die sich mir stellt angesichts der Berichte, die wir bekommen. Labai ačiū. Jūs. Verschlechtert, das ist also. Galvojate, kad apskritai pablogėjo saugumo padėtis, kai kas netgi sako, kad Libija jau vos neprarasta šalis, nes vyriausybinės organizacijos jų iš viso nesimato, institucijos jų nesimato. Taigi, staiga, tai kad dislokuota, nemato iš tikrųjų, kokios tikros užduotys jų laukia. Ar O kaip su policija, su karinė reforma? Man atrodo, kad čia iš tikrųjų yra žymiai platesnė problema. Libija nors turi kažkiek tai naftos, kažkiek įplauko iš naftos, nors nedirba e, pilnu pajėgumu šitą pramonės rytis, tačiau gal galėtumėm paskatinti juos, kad na, pritrauktų vienu ar kitokiu būdu žmonės į policiją, karinės pajėgas. Tai tiesiog prisidėtų prie bendros saugumo situacijos ten. Taigi problemas platesnės negu kai kurios atskirai paimtos konkrečios. Paprastai biurokratija, vis, biurokratinės kliūtis, e, na, įvairių e, na, pasiūlymų, sutarčių srityje. Taip, dažnai e, valstybės narės, dažnai kreipiasi siūlydamas ar tą, bet nieko nedaro privalomų būdų. Vis dar kalbame apie savanorius ką padaryti, kad pradėtume siūsti žmonės. Daugiau norinčių kalbėti ar pateikti klausimų nėra. Dabar Mikelis minėjo valstybių narių e, tiesiog įsitraukimą į šiuos procesus, bet kalbant apie e, dvi šalius e, tam tikrus, tai yra užsiengažavimą dvi šalių pagrindų, E, Prancūzija, antai Italija, Jungtinė karalystė e, pačios užmesga ryšius ir tiesiog pal, užmesga pal, ir palaiko ryšius su Libijos e, įvairiom institucijom. Uh, ar iš tikrųjų nereikėtų bent minimaliai koordinuoti veiksmus, turiu galvoj vėlgi valstybių narių tiesiog konkrečias iniciatyvas tiesiogiai, tiesiogiai susisiekti su Libija, kad tikrai viskas nepakiptų ore. Taip, labai ačiū. Mes labai didžiavomės šitą misiją. Na, tiesiog kaip greito reagavimo būdų panaudojimą. Jukapnesto. Na, čia galima ir Sudaną visą paminėti. Galima čia matyti testinumą, nes tiesiog čia kalbama ir apie misiją, antžeminę misiją. Taip, tik tai tarybos sprendimų gegužės mėnesį galėjom toliau su viešaisiais pirkimais eiti. Jeigu mes būtume galėję dirbti nuo pat pradžių, na, taip, kaip mes įsivaizdavome e, šitą misiją, būtų gal ir kitaip. Bet buvo planavime tam tikrų atidėliojimų. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie saugumo kampaniją. E, sutartis turėjo būti dar kartą tas siūlymas sudaryti sutartį dar kartą paskelbtas, pirmasis buvo nuliuotas, dabar vėl mes skelbėme naujai. Tai neličia dabartinės situacijos, nes Argos kampanija ir toliau su mumis bendradarbiaus. Tačiau, žinoma, būtų geriau gauti ką nors geresnio ir greičiau. E, taigi tas, ta problema vis dar tebelieka. E, mes e, savo misijose, na, mums reikia kažko panašaus kaip eko reglamentavimo. na, ypač kada kalbame apie bendradarbiavimo projektų kūrimą arba viešųjų pirkimų projektus. Reikia taip pat atsiminti, kad mes nedirbame kažkokioje puikioje, tobuloje rinkoje, kaip kad ES rinka. Čia yra tik Libijos rinka. Kartais ten labai daug pasitaiko neracionalių dalykų. Jeigu Libijoje pastebima, kad kaž, reikalavimai kažkokie jiems tenai netinka, iš karto pasiduoda, pakelia rankas. Taip, geriau, geresnė misija negu ankstesnės misijos bet vis dar matome nemažai trūkumų. Na, dėl apsaugos, kavinė grupė apsaugos, taip, mes lygiai kaip ir Afganistano misijoje labai detaliai viską peržiūrėjome. Ir buvo aiškiai parodyta, kad kad žinoma, <laughs> pasakė aiškiai, kad kiekvienu misijos nariu nebus kažkoks policininkas ar kaip, sakoma, žandaras nestovės apsaugotis, apsaugantis jį. Taigi turėjome kliautis saugos kompanijomis, kurios visos pasirašė Lizanos Elgesio kodeksą. Ir apskritai, na, turėjome gerą patirtį, tačiau na, ir nedaugiau. Matėme, kad dar galima būtų padaryti. Žinoma, dažnai yra pasiūlymų saugoti mus. Na, pavyzdžiui, kaip Afganistanas siūlė na, įvairių būdų saugoti mus. Kitos misijos jau patyrė kad ne visiškai tokie pasiūlymai pasiekė tikslą ir todėl reikia būti atsargiam. Taigi, kaip sakiau, silpnumatas kompanijos, na, žinoma, vietinė parama. O vietinė parama mes visada gauname, bet ne, ne visada jinai efektyviai veikia. Nu, ypač po premjer ministro pagrobimo matome, kad ne visada gerai veikia. Na, sienų apsauga. Nes, ne, čia mes neturime daug įtakos jiem. E, čia jau Libijos pusė turi a, e, tuo pasirūpinti ir užtikrinti kontrolę. Įvairių galbūt kont, e, kompromisų būdų mes galime jiems tiesiog patarti, kaip elgtis, ką daryti dabar, ką vėliau reikėtų, ko imtis jiems tačiau mes neturime e, na, įpareigojimų vykdyti kažką, tai negalime stovėti prie sienų pereimo punktų ir tiesiog tikrinti juos ar tiesiog dirbti už juos. Mes tiesiog galime jiems patarti. Na, kokia šalis bebūtų, kokia situacija bebūtų, Libija dabar gana entuziastingai nusiteikęs partneris. Na, aukštesnėme e, e, lygmenyje. Na, jie patys gal nekontroliuoja to žemesnio lygmens, tai kelia problemų. Bet tai nesutrukdė jiems bendradarbiauti su mūsų misija gana konstruktyviai. Tiesa, yra dar daugiau dalykų šalia sienų apsaugos, kur Libijos žmonėms reikia pagalbos. Bet pirmiausia, mes kalbame apie pajėgumus, mes jau beveik pasiekėme ribas. Na, žinoma, saugumo problemas. Ir kuo labiau pasimato na, pagalba iš kitur, tuo tie klausimai atrodo svarbesni atrodo, ir mūsų misijai, ir bet kuriam kitam saugumo sektoriai kils tos pačios problemos. Žinoma, dabar mes turime pasiekti to, kad misija dirbtų taip, kaip dabar yra, tokio, tokioje situacijoje, kokioje dabar esame. Tiesiog galbūt reikia pagalvoti apie tai, ar nereikėtų, na, atitraukti, gal kiek palaukti geresnių laikų. kol kas klaus, tas klausimas, kad trūksta e, darbuotojų iš ES valstybių narių, tai nėra iš tikrųjų problema Libijai šiandien. Dar kol kas ir nesikreipėme, čia problema. E, mes dar iš Libijos pusės visų pajėgumų neišnaudojom, reikia daugiau saugumo galbūt reikės relokuoti dalį, e, perkelti dalį to, ką mes ten turime jau dabar ir palaukti na, geresnių laikų. Bet tai nereiškia, kad e, valstybės narys neprisideda savo patirtimi, savo ekspertais. Per pastaruosius porą metų mes turėjome daugiau e, pareiškimų iš valstybių narių. Uh, Kartais trūksta vienokių ir kitokių specialistų, pavyzdžiui, AFSEC. Na, dažnai būna komandiruojami specialistai. Galbūt yra problemų su mūsų įrangos sistema. Nes, žodžiu, ne, tiesiog kai kurie procesai nevyksta nuolat, būna tiesiog numatoma metams kitiems bet prancūzų kalbą kalbančiose misijose galbūt e, trūksta prancūziškai kalbančių darbuotojų. Man atrodo, kad ne tiek trūksta, e, na, jeigu skaičiais kalbėsime, ne tiek žmonių trūksta, kiek trūksta tam tikrų specialistų, tam tikrų žmonių. Galiu sakyti, kad valstybių narių pasirengimas, na, komandiruoti galbūt savo specialistus, sakyčiau, patenkinamus. Mes tiesiog dalinamės naštą. Manau, kad lyg ir atsakiau į visus klausimus. Taip, taip, dar liko misija, tai, tai bendrauja su visomis ambasadomis. 30 tik 3 na, liko Europos Sąjungos ambasados, negalima sakyti, kad su daugeliu bendradarbiavome. Dabar mes kalbame tiesiog apie planavimą. Bien, enfin si je puis dire. Euh, bon, c'est j'avoue que moi, je, euh, nous sommes dans une euh, situation un peu euh, paradoxale parce que le. Taip, tai mes atsidūrėme paradoksinėje situacijoje. Ana Gomes, FED pranešėja rengianti Libijos pranešimą, Libijoje buvo prieš dešimtį dienų, tačiau jos dėja čia nėra. Mes labai stengiamės pastumėti procesą į priekį, nes tam yra didžiulis poreikis. Tačiau tuo pat metu galiu pasakyti, kad esu šiek tiek painiavoje dėl tos misijos, dėl situacijos toje vietoje. 44 žmonės iš 107 yra netiek jau daug, tačiau tai yra vis tiek didelis skaičius. Aš nežinau, kaip yra su kasdieniu tų žmonių darbu, kurie gyvena Korintijos viešbutyje. Ar jie nebuvo tuo metu viešbutė, ar jie per mažai stengiasi. Viską nustatyti netaip paprasta, tačiau man e, yra iš tikrųjų nelengva nustatyti E, kaip vykdomas toks sunkus darbas. Šiek tiek e, baiminuosi dėl to, kad mes labai smarkiai stengiamės užtikrinti, kad kažkas būtų padaryta, nors esame kritikuojami dėl e, neveiksnumo. Aš daug abejoju dėl šios misijos turinio. Ir visada yra paprasčiau kai esi vietoje, kai kažkas pradeda judėti, tai pradedi judėti. Užuot pradėti nuo nulio judėti būnant Briuselėje. Aš šiek tiek susipainiojęs dėl šios misijos ir dėl to, kiek ji gali būti efektyvi. Aš aišku, nebejoju nei kiek, kaip jau sakiau, kad e, planavimas yra profesionalus ir vietoje esantys žmonės yra profesionalai. Aš žinau, kad situacija yra sunki, tačiau visgi būtų įdomu išklausyti atsiliepimų iš vietoje esančių žmonių apie tai, kas buvo nuveikta. 45 žmonės iš Europos e, dabartinėme kontekste Libijoje yra labai, svarb, labai didelis žingsnis ir finansiškai, logistiškai tai sunku, politikai tai taip pat. Pone Nits. Euh, Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais que. Pone pirmininkė, labai dėkoju už jūsų pateiktą pranešimą. Uh, Nesu e, specialistė Libijos reikalais, niekada ten nebuvau. Ir e, nenorėčiau daug apie tai kalbėti, aš e, tikrai nesu specialistė, tačiau sutinku su pirmininku, kad iki šiol mes nepakankamai įvertindavome turimos užduoties sunkumą. Yra kai kurių situacijų, kaip pavyzdžiui, na, Kosovas, kur daug mažesnė teritorija geografiškai ir ten taip pat yra problemų. Tačiau, kai pasižiūri į įdėtas pastangas, reikės dar įdėti nemažai pastangų norint užtikrinti, kad būtų padėtas harmoningos ir stabilios plėtros pamatas Mes e, linkę nepakankamai įvertinti užduoties sudėtingumą. Pirmininkė, bet ką dar mes galėjome padaryti? Ar mes galėjome tiesiog e, sudėti rankas ir laukti, kol viskas susitvarkys? Kartais taip atsitinka. Be abejo. Arbu, arba, ir tai atrodo ganėtinai bejotina, o tai yra e, tai, ką mes darėme Bosnijoje, ten įsteigti konsulatą, kuris viską vietoje spręstų už vietinius žmonės, tačiau jis galėtų dirbti tik tai ribotą laikotarpį. Taigi mes turime pagalvoti apie tam tikrus dalykus ir apsvarstyti, kiek yra kiek yra sunkumų atstatyti bazinės valstybinės struktūras. Jos e, apskritai nustoja egzistuoti. Ir aš manau, kad mes klystume, jeigu bandytume save apgaudinėti, užuot pripažinę sunkumus. Kiekvieną kartą yra labai sunku tai daryti. Ir be abejo, negerai būtų, ka, jeigu mes sakytume, kad e, turime, turite e, sukurti demokratiją ir teisės viršenybę, tačiau ar pavyks tai padaryti patiems? Kai mes nusprendėme įsikišti į situaciją Libijoje, mano nuomonė visada buvo tokia – kad mūsų situacija ir vienu atveju, ir kitu atveju yra e, nepavydėtina, jeigu veiksime arba jeigu neveiksime. Kągi dar galėtume padaryti? Aš iš tiesų manau, kad mes turėtume turėti galvoje situacijos sudėtingumą ir turėtume būti kantrus, atsižvelgiant į Um, situaciją, kuri gali iškilti. Aš atsižvelgsiu tai. O dabar dėl skirtingų pozicijų norėčiau pastebėti, jūs paminėjote Bosniją, nepriklausomai nuo e, faktorių susijusių su skirtingais regionais. Mes, kaip ES, turime E, turėjome ten vykdymo e, mandatą, o Libijoje to neturime. Mes esame dėrybinis partneris e, vietoje ir mes esame kitokioje situacijoje. Mes šioje misijoje negavome vykdymo įgaliojimų ir būtent šiuo klausimu ir užsijima taryba. Turėčiau pripažinti, kad aš anksčiau kalbėjau apie painiavą, apie samišį dėl to, kad aš neturiu e, tikro sprendimo. Šioje analizėje, analizuodama šitą situaciją, aš pritariu tam, kad mes turime atlikti e, vaidmenį toliau siekiant to, siekiant sukurti Libijoje saugę situaciją ir restruktūrizuoti sistemą. Tačiau turiu kelti klausimą, ar naudinga mums ir prasminga mums būti tokioje situacijoje, e, kaip esame dabar, atsižvelgiant į tuos rezultatus, kurios, kurių galėtume tikėtis. E, šitą klausimą keliu ir turbūt nėra į jį atsakymo. Na, nors klausime jau yra dalis atsakymo, visgi yra daug abejonių. Labai dėkoju už šiandieną pateiktą informaciją. Šita informacija dar sustiprina mano dviejonės, nes aš baiminuosi, kad kiekviename krizės regione, kur um, kyla klausimų dėl legitimumo, yra identiškų situacijų. Uh, kai mes siunčiame savo misijas. Tačiau e, tos misijos, kurias aš minėjau, yra alibi misijos. Jos uh, turi būti toje vietoje nepriklausomai nuo to, ar mes realybėje galime kažką esminio pasiekti. Man tai atrodo problemiška. Taigi, netgi jeigu diskusija ir nevyks, turėtume kažką apie tai pasakyti. Turėtume pasakyti apie tą misiją, kurią jau uh, Libijoje turime. ES Libijoje turi uh, siunčia misiją ir, uh, ten, ir ji ten yra, tačiau mes turime atsižvelgti į situacijos uh, nestabilumą. Somalia, but I was actually in aš Londone aptarinėjau pietų Europos saugumo klausimą, be abejo, Libija buvo viena iš tų aptartų situacijų. Praėjusį savaitgalį lankiausi Libijoje ir susitikau su ES BAM pareigūnais pasienio pagalbos misijos pareigūnais, man padarė e, įspūdį jų profesionalumas, žinios ir pastangos. Tačiau kita vertus, jie patys pripažįsta savo ribas ką jie galėtų pasiekti. Vienas iš jų pasakė, mes sodiname sėklas, tačiau nežinome, ar jos bus laistomos. Jeigu apskritai, ar bus vandens ir ar bus kas tą vandenį laistys. E, jie kalba apie sunkumus, kad. E, nes nėra, pavyzdžiui, žmonių, su kuriais galima kalbėtis. Libijoje buvo dvi kompetencijų struktūros, pavyzdžiui, jūros rytyje. Jūrų laivybos rytyje. Pavyzdžiui, buvo jūrų e, policija sus, e, pavaldi vidaus reikalų ministerijai, o gynybos ministerijai palanki buvo, e, pa, pavaldi buvo e, apsaugos e, tarnyba. E, E, tačiau jie net, e, vieni turėjo įrangą, bet neturėjo kompetencijos, o kiti atvirkščiai turėjo kompetenciją, bet neturėjo įrangos. Taigi mes, mes pamatėme, kad Libija tikrai labai nori mokytis ir bendradarbiauti su mūsų žmonėmis, tačiau e, tai kartais neįmanoma, dėl to, kad didelė problema yra administravimas. Šiame parlamente, man atrodo, mes suvokėme, kad Mes neišspręsime pasienio apsaugos, jeigu neišspręsime apskritai e, šalies apsaugos ir saugumo problemų. E, to saugumo aparato nėra, nes nėra policijos, nėra armijos, tikros armijos. Ir, e, na ir viskas buvo sunaikinta. Ir E, dabartinį saugumą užtikrina taip vadinami partizanai. Dviejus, dviems metams praėjus po perversmo nebuvo nieko padaryta, kad būtų įspręstas pagrindinis poreikis, tai yra organizuoti e, karinę, e, karinį vadovavimą kad būtų nuginkluoti partizanai ir kad ginkluoti atsirastų valstybinėse pajėgose. Tačiau kas atsitiko? partizanai buvo infiltruoti. Taigi iš esmės mes savo politinę darbo tvarkę atskleidžiame tikriesiems nusikaltėliams, tiek e, Libijos piliečiams, tiek e, tarp, tarptautiniams. Ir žinome, kad e, tarp partizanų labai sklinda, plinta narkotikai ir kitos problemos. Kiekvieną kartą, kai aš e, dalyvauju užsienio reikalų misijoje, aš matau, kad mūsų valstybės narės prieštarauja koordinuotai misijai. Jie to nenori, dėl to, kad akivaizdu, kad kai kurios valstybės narės mane, kad jeigu pasiūs savo žmonės į vidaus reikalų, gynybos reikalų ministeriją ar policiją, jie galės užtikrinti, kad tai bus jų žaisliukai. Būtent dėl to situacija neveikia. Be abejo, viena vertus valstybės narės e, ne, neturėjo didelio noro, kita vertus pati situacija buvo labai prasta ir nekontroliuojama ir labai pavojinga visiems. Po to, kai buvo užsipulta Rusijos ambasada, aš atvažiavau iškart. Mes atvažiavome tada, kai NATO generalinis sekretorius Vilniuje pasakė, kad NATO užsims būtent tuo Libijoje ir jie tuo labai didžiavosi. Kai Libijoje aš paklausinėjau žmonių, jie pasakė, NATO yra pasirengę daryti tokius dalykus, kurie jau yra padaryti. Tai, kas yra numatyta dokumentuose, jau yra padaryta. Mhm problema yra ne ta. Problema yra suderintos, integruotos pastangos kurti tuos pajėgimus ir e, saugumo bei ginkluotasias pajėgas. Man buvo pasakyta, nesakysiu iš kokio šaltinio, bet svarbaus, kad e, Libija yra taip nusivylusi, kad Jie dažnai prašo ES ir NATO pagalbos, tačiau nieks nevyksta. Ir kai kurios mūsų valstybės narės turbūt yra įsitikinusios tuo, kad tai susiję um, su įranga. Ir dabar, ir jie turbūt ketino pirkti įrangą iš rusų, dabar rusų nebėra, bent jau kurį laiką. Taigi mes esame labai kritiškoje situacijoje. yra atvirumas ir situacija yra daug, daug sudėtingesnė nei buvo prieš porą metų. Ačiū. Thank you very much. Uh, sorry, yeah. the other microphone. That's a tall order. Labai ačiū. Pirmiausia, Kalbant apie terminą virtuali misija, aš visgi norėčiau avangardinės misijos pavadinimo. Antra, dėl Kosovo. Mes matėme, kokia, e, kokius limitus, kokie pribojimą turi vykdymo mandatas. Ir vykdymo mandatas nebūtinai yra sprendimas. Kalbant apie Libiją, Visi jūsų iškelti argumentai yra tikrai verti dėmesio, tačiau norėčiau atsižvelgti iš tai, ką po to, kai e, Gaddafi valdžia griuvo ir ES norėjo kažką padaryti, tai mes e, nusintėme ten misiją ir tai padarėme šiais metais. Antra, Mes viduržėme jūros regione a, matėme, kokios yra strategijos. Jeigu kas nors norėtų kažką pabandyti, tai manau, kad me, mums, mes geriausiai tai galime padaryti. Mes tai galime padaryti remdamiesi teisės viešpatavimu. Jeigu yra galimybė, aš manau, kad mes galėsime tuo, tą galimybę pasinaudoti. Uh, Nesakau, kad tai e, įvyks, mes tik tai turime tai pabandyti, mes turime pabandyti tai padaryti. Ne visos misijos gali būti sėkmingos. Niekada aš nesakiau priešingai, aš tiesiog pateikiu argumentų, o šiaip valstybės narės priims sprendimus, jos turi priimti sprendimus į Libiją mes turėtume žvelgti iš tam tikros perspektyvos jums leidus. Bien. Merci. Ačiū. Daugiau norinčių kalbėti nėra, tad baigiam aptarinėti Libijos klausimą. Dar kartą labai nuoširdžiai norėčiau patekoti ponui Haberiui už tai, kad atvykot, už tai, kad pateikėt naujausią situacijos įvertinimą. Mes palaikysim ir toliau ryšius ir tikrai tikimės misijos, e, tikimės, kad misijos vadovas neįstriks visam laikui Tripolyje, Libijoje bet e, vėlgi tikrai, m, mm, tikrai mes norėtume nuolat grįžti prie šito klausimo ir tikrai norėčiau kreiptis į Jūs, kad pateiktumėt mums pačios naujausios informacijos, kai tik tai ją turėtumėt ir priminsiu jums, kad mes iš tikrųjų tikimės naujų, naujų įvykių, naujų žingsnių. Dar kartą ačiū. Na, o dabar kreipiuosi į mm, poną Paleckį, kuris mane dabar pavaduos. Prašom. Both, <laughs> yeah. Dear colleagues. Gerbiami kolegos, galime tęsti mūsų diskusijas. Ir dabar mes kalbėsime apie bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimą. Kiek žinau, buvo pateikta daug pakeitimų, virš 150 ir dauguma iš jų yra daugiau mažiau panašus. Ir tam pritarė pagrindinės politinės frakcijos. Balsavimas afete vyks ne šią savaitę, kaip planuota, bet per plenarinę sesiją Strasbūrę. Dabar norėčiau pakviesti ponę Kopą tarti porą žodžių. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, labai ačiū tiems, kurie prisidėjo prie šios ataskaitos rengimo. Ypač ačiū šešėliniams pranešėjams už tai, kad taip puikiai bendradarbiavom. Šis pranešimas e, iš tikrųjų įvertina tai, kiek pasiteisino lūkesčiai sudėti į mūsų saugumo mm, ir būtent e, gynybos politiką likus dviems mėnesiams iki vadovų susitikimo. 2008-aisiais valstybių ir vyriausybių vadovai kalbėjo be visą kitą ir apie gynybos klausimus. Tad šis pranešimas iš tikrųjų tai tarsi parlamento tikrai toks labai stiprus pranešimas tarybai. Kaip jūs sakėt, pirmininkė pateikta daugiau kaip 150 pakeitimų pasiūlymų. Ačiū kolegoms, kurie pateikėt. Beveik trečdalis pateiktų pakeitimų yra tarptų dvylikos vadinamųjų kompromisinių pakeitimų, su, dėl kurių mes su šešėliniais pranešėjais praėjusią savaitę Stras, Strasbūrė kalbėjomės. Toliau, toliau dar dalis pakeitimų jau buvo suderinta, pateikt, jie buvo pateikti šešėliniams pranešėjams Tad e, iš tikrųjų turėtumėt pasakyti, ar tie kompromisiniai pakeitimai tik tiks jums, jei ne, tai tada už, dėl jų reikės balsuoti atskirai. Dabar dar keletas dalykų. Jūs turit kompromisinius pakeitimų pasiūlymus, turit e, nuomonę, vyko jau nemažos diskusijos šiais klausimais. Pirmas dalykas. Kai buvo rengiama, rengiamas pranešimas, Ir čia buvo minimos e, valstybės, regionai, bet čia mes neturėtume tos, to pranešimo padaryti savotišką kalėdinę, e, kalėdinę glutę, prikabintančios viską, kas įmanoma. Tiesiog nereikėtų minėti konkrečių valstybių. Būtent tokios linijos reikėtų laikytis balsuojant. Tai vieną norėjau pasakyti. Antra toliau būstinės, būstinės e, darbas, veikimas. Taip, aš suprantu, kad e, dėl nacionalinių sumetimų tas klausimas yra labai svarbus, e, nemažai kolegų. Turiu pakeitimą gavusi iš pono Donžano pirmininko, nes atrodo, jis nori išbraukti ten tuos operatyvinės būstinės e, tiesiog paminėjimus. Dabar tų opera, oper, operatyvin, operacijų organizavimas Tai dabar iš to, ką mes gavom kalbėdamėsi su misijų vadovais, su kariškiais, jie sakė, kad kai reikia vietoj spręsti gynybos klausimus, jie negali dėl kiekvienos administracinės detalės kreiptis vėl vykti į Bruselį ir kalbėtis. Taip, aš suprantu, tas operacijų būstinės klausimas yra labai svarbus, mes žinom, kokia yra parlamento pozicija, žinom, kad nepraeis tas klausimas, bet reikia vis dėlto bent jau tam tikros organizacinės, tam tikros lastelės, brandolio kažkokio. Tai ir būtent tokios linijos reikėtų laikytis. Tai antra buvo. Trečia. Žaliųjų frakcija pateikė e, porą pakeitimo pasiūlymų, dėja jų nėra čia, mano manimu, iškilo nesusipratimas dėl e, būtent e, bendrosios saugumo gynybos politikos vaidmens e, vaidmens sienų apsaugos klausimais. Aš niekada tokios minties nekėliau. Įvyko nesusipratimas. Todėl labai svarbu pabrėžti, uh, kad sienų apsauga nėra bendrosios saugumo ir gynybos politikos klausimas. Būtent aš tikrai neketinau tų klausimų su, susijęti. Ir todėl norėčiau, kad sekretoriatas pasakytų žaliesiems būtent tai. Aš galiu nusileisti dalį jų pakeitimų, tačiau pritarti tam, ką jie teigia, ko aš pati nesakiau, tai man tikrai būtų neprimtina. Ketvirtas dalykas 110 pakeitimo pasiūlyme jo autorius ponas Dafas. Jis mano, kad reikia pridurti Major Field of Operations, svarbiausių operacijų, svarbiausios operacijų, kurias turi atlikti ES sritis. Ypač kaimininėse, artimuose valstybėse. Bet čia dviejopai galima interpretuoti tą, tą frazę. Tai galima tiesiog susitaikyti su tuo, kad reikėtų apriboti mūsų veiksmus. Aišku, mes ES negali apriepti viso pasaulio, tiesiog ypač krizės sąlygom. Uh, Taip, šito požiūriu aš galiu sutikti su tokia interpretuoti. Bet kitaip galima dar interpretuoti. Ypač buvimas e, kaimininėse šalyse, kur turim dalyvauti. Turiu, pavyzdžiui, galvoju tokius atvejus kaip e, tam tikri incidentai pietų Kaukaze. Ar mes privalom būtinai ten būti? Tad vėl kyla interpretavimo klausimas ir todėl mes turim tą dalyką aptarti su jumis. Uh, tam, kad iš tikrųjų patikslintume frazės mintį, bet mes galėsim dvi šalių pagrindų apie tai pasitarti. Ir paskutinis dalykas, daugiausia komisija, komisijai skirtas. Mūsų frakcija teisingai pateikė pakeitimų pasiūlymų, mes sakėm, kad reikia remtis e, ta, pe, tarpinę ponos Ašton e, žmonių parengt, tų pranešimų. Tad mes tikėjomės, kad tas pranešimas pasirodys jau kurį, prieš kurį laiką. Ir man labai svarbu paminėti, ką nors daugiau tekste, negu vien tik tai tą tarpinę, tarpinę ataskaitą. Ir todėl galbūt ar galbūt kaip nors galima suformuluoti mintį, kad gal artimoje ateityje galim tikėtis ponios Ašton biuro e, ataskaitos. O šiaip tą progą norėčiau padėkoti už jūsų parodytą supratimą. Ačiū tikrai už tai, kad taip puikiai bendradarbiavom per diskusijas. Labai ačiū. Kaip suprantam, yra tam tikrų, tam tikrų probleminių klausimų. Dabar šešėliniai pranešėjai kalbės. Pirmiausia, ponas Daleris, mūsų pirmininkas, dėja jo nėra, jo vardu. Ar... Uh, um, labai ačiū. Pono Donša vardu. Ir savo vardu. Norėčiau pasveikinti Jūs parengus šitą pranešimą, nes jis pasiunčia labai stiprią politinę žinę uh, valstybių vadovams. Jeigu tai būtų įgyvendinta, tai mūsų um, bendroji saugumo ir gynybos politika tikrai taptų stipresnė. Ir man labai malonu matyti tą bendradarbiavimą, kurio dvasioje e, buvo rengiamas pranešimas. Jūs minėjote vieną pakeitimą 70-ąjį, taip? Taip, 70 metį. 70. Mikrofono nėra. Aš manau, kad tai atspindi e, tai, ko reikia žmonėms, kurie yra vietoje. Aš nedalyvavau šešėlinių pranešėjų sustikime. Ar ponui Doržotai yra per mažai? Nežinau. Jis neiškėlė to klausimo tame posėdėje. Uh, tačiau aš matau šiuos pakeitimus ir galbūt jūs galėtumėte vėliau prie jų grįžti. Galite tarpusavėje susitarti, ponė Gala. Manau, kad mes turėtume išlaikyti organizacinę dalį nepakeitusio. Dėl kitko mes neturime jokių sunkumų. Kiti klausimai skirti kitiems, taip? So, have you finished? Taigi, ar jūs baigėte? Panajės už Aldę. Labai ačiū pirmininkė. Vėlgi norėčiau pasveikinti mūsų kolegę Kopą už puikiai parengtą pranešimą iš bendradarbiavimą šešėlinė pranešėja. Taip, labai džiaugiuosi dėl tų kompromisinių pakeitimų, kurie atkreipia dėmesį į daugelį mūsų pakeit, siūlomų pakeitimų. Ir jie atitinka bendrą pranešimą, taigi labai ačiū už tai. O dėl pono Dafts pakeitimą, žinoma, čia reikia uh, diskutuoti su Fin. Bet aš suprantu, ką jis turi galvoje, tai Alda politika. Mes manome, kad mes visų pirmiausia atsakingi už mūsų kaiminystę. Nes jeigu mes nesijausime atsakingi, jeigu mes nesirūpinsimės, tai kasgi tada? Taigi aš galvoju, tai ir yra šio pakeitimo esmė ne tai, kad mes privalome kiekvieną kartą įsikišti, kai tik kas nors atsitinka kaiminystėje. Bet čia yra pagrindinė mintis, kad jeigu mes patys savo kiemų nepasirūpinsime, tai niekas už mus šitą nepadarys. Galbūt reikėtų tiesiog na, perfrazuoti kažkaip, kad visiems tiktų, bet tai yra būtent tai, ką mes turėjome galvoje. Ir man atrodo, kad čia visi jau tuo sutinkame, jau senai sutinkame. Kas dar norėtų pakomentuoti šią temą? Ponas Budegoho. Ačiū pirmininkė. Aš ir savo kolegą kalbą kalbu, nes dėl sutrikimų kelionės, sutrikimų ji negalėjo dalyvauti, ji mūsų šešėlinė pranešėja, Tai pirmiausia, žinoma, sveikiname tą pranešimą, struktūra ir visas turinys. Taip, ačiū už tai, kad atkreipėte dėmesį į siūlomus pakeitimus. Na, norėčiau pridurti dar du dalykus. Vienas, mūsų išorės sienos Taip, nebuvau. Ne... Aš tik iš šitros komiteto grįžau, kuriame turėjau balsuoti, taigi atleiskite. Leiskite man trumpai dar paliesti vieną dalyką. Mes galvojame, kad sienų apsauga nėra CSDP dalis. Antras dalykas, kurį norėjau paliesti. biudžetas ir pajėgumai. Ir jų biudžetas. Negalvoju, kad pajėgumo trūkumas yra finansavimo trūkumo pasiekmė. Netgi tada, kai finansavimas buvo didesnis, mums vis tik trūko pajėgumų. Ir tų pajėgumų trūkumas mūsų nuomonė dažniausiai yra mūsų bendradarbiavimo trūkumo pasiekmė. Ir manau, kad reikėtų dėmesio būtent čia kreipti ir laikyti tai prioritetu. Ir čia norėčiau pabrėžti Veganer pranešimą. Labai konkretus, labai aiškiai čia sakoma. Ir nurodoma tai, kad būtina sutikti na, tiesiog laikytis to pajėgų sutelkimo, pajėgumų sutelkimo principą. Tai turėtų vis, šitas pranešimas turėtų aiškiai parodyti, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą ir kad reikėtų mažinti šitą pajėgumų perviršį, kuris nebūtinai reikalingas. Taip, ponia Kopa, prašau. Labai ačiū sutinku su jumis. Tik tai gal paminėkit konkrečiai e, pakeitimus, jų numerius dėl e, tų jūsų paskutinių pastabų. O dabar dėl išorės sienų, tai tiesiog pasiskaitytumėt geriau tekstą. Aš nesakau, kad čia e, Europos Sąjungos tikslas yra toks ir toks, tarp jų ir e, išorės sienų klausimai. Čia vėl aš sakiau, kad e, atsirado nesusipratimas. Aš niekada nesakiau, e, Aš niekada nesakiau, kad bendroji saugumo gynybos politika apima kartu ir sienų apsaugą. Tikrai sutartyje nenumatyta, nenumatytos tokios prerogatyvos. Bet čia tiesiog siūlyčiau geriau pasiskaityti į tekstą. Išorės sienų apsauga buvo tarp būtent tikslų. Tad vėlgi tai yra kalbama apie tikslus ir vienas jų o mes galėtume tuo klausimu pakalbėti dvišalių pagrindų, kad negaišintume kolegų. Jeigu jums priimtina šita frazė, tai aš tada galiu susitaikyti su jūsų būtent pakeitimo e, antra dalimi. Thanks. So, nobody... Ačiū, daugiau norinčių kalbėti nėra. Noriu tik tai pasakyti, kad e, galutinis pranešimas šiuo klausimu šiandien jau įteiktas ponui Brokui, ponui Donžanui ir bus kartu e, pateiktas sėdė mūsų pakomitečio nariams. Dabar pereikim prie kito darbo atverkės punkto pranešimo mm, dėl Europos gynybos technologinės ir pramoninės bazės. E, pranešimo autorius ponas Galeris. Ačiū, ponė pirmininkė. Jei kolegos prisimenat, šis pranešimas yra pagal, tai yra 50 straipsnio pagrindų, jį parengė ITRE komitetas. Ir tu, aš turiu pasakyti, kad iš tikrųjų yra daug Tai yra, kad daug nuomonių, daug pozicijų e, sutampa iš tikrųjų, galime tuo pasidžiaugti. Bet kita vertus, aš norėjau, kad nebūtų dubliavimosi, kartojimuosi. E, ir todėl iš dviejų pranešimų aš tiesiog atsirinkau geriausias formuluotės tai, tam mūsų pranešimui. Dar. Dar buvau dešimties kompromisinių pakeitimų autorius. Mes praėjusią savaitę susitikom su šešėliniais pranešėjais, dėja tik tai ponia Kulikova, e, šešėlinė pranešėja dalyvavo tame sustikime ir po to sustikimo pakeičiau du dalykus, jūs rasite dokumentuose. Tiesiog e, pakeičiau norėdamas pritraukti į mūsų pusę žaliųjų frakciją, nes pranešime minimi be visą kitą ir užimtumo klausimai. Bet čia vėlgi ten tiesiog nu, siūliu užbraukti skaičių konkretų ir tam buvo pritarta. Taip, iš tikrųjų yra. A, taip, iš tikrųjų, bendroji saugumo ir gynybos politika, iš tikrųjų, su jie susijusi tam tikrų iššūkių. Uh, ir grėsmių, ir, ir su, su tos politikos įgyvendinimu sie, sietinos viltis kartu sukurti darbo vietų. Tačiau iš tikrųjų ta politika tai nėra, <laughs> sektorius nėra ten, kur daugiausia darbo vietų kūriama, bet kita vertus vėl. Uh, E, ne tai, kad čia mes toliau. Tai yra čia tas darbo vietų klausimas šiame kontekste man nebuvo pats svarbiausias, nors apskritai e, tas aspektas iš tikrųjų gali būti teigiamas. Todėl taip aš kaip siūliau pakoreguoti šitą, išbraukti šitą e, stiprų sakinį ir pakoreguoti skaičius. Tam, kad tiesiog, kaip sakiau, pritraukčiau žaliųjų frakcijos kolegas tam, kad e, vėl čia būtų formuluotė sušvelninta, kur kalbam apie orlaivius, e, sam. Dėl nuotolinių būdų pilotuojamų orlaivių. Tiesiog vėlgi, norėdamas, taip, apie tai be visą kitą buvo kalbama per šešėlinių pranešėjų susitikimą. O kitais klausimais buvo gana platus susitarimas ir aš čia tikrai nematau didesnių problemų susijusių su pranešimu. Pirmininkas, labai ačiū. E, Pone Butikova, šešėlinių pranešimų, ponas praneš, Butikova, e, kitų praneš, šešėlinių pranešėjų nėra. Taip, pirmininkas, taip, jūs teisus, jūs, jūs esat pats, pats šešėlinis pranešėjas, ponas Butikova. Pone pirmininkė, noriu pasakyti, kad mes apskritai pritarim šiam pranešimui. Labai malonu. Mes esam patenkinti praėjusios savaitės šešėlinių pranešėjų sustikimo rezultatais, apie tai ką tik pakalbėjo kolega Labai svarbu štai kas. Svarbu, kad trečioj ata, pranešimo e, daly būtų aiškiai pasakyta, kad e, kai, kur, kai, kai kuris e, technologijų žinių eksportas, tai iš tikrųjų kertasi su Europos strateginiais saugumo interesais. Čia Aš ne, čia šiuo atveju labai svarbu tą, dėl to susitarti. Be to, 8, 5, 17 dalis ar punktai, ten kalbama apie darbo susifragmentavimą, tiesiog dubliavimąsi, apie E, per didelius pajėgumus, tai irgi labai svarbu, dėl to svarbu susitarti. Noriu atkreipti dėmesį į 59 pakeitimo pasiūlymą. Ten daugiausia minima, ten daug, jis susijęs su Rumunija. Dabar Rumunija pagal e, ataskaitas nori pirkti e, tų kovinių, F-16 kovinių orlaivių. Bet tiesiog nebuvo, Rumunija tiesiog neįvertino Eurofighter, Švedijos karinių orlaivių, e, tiesiog galimybės įsigyti juos ir mūsų manimų E, būtent konvencijos 2009 metų 89 IC konvencijos nuostatas ir tai tiesiog nenauda išeitų mūsų Europos gynybos sektoriui. Tad mes čia 59 pakeitimo pasiūlyme aiškiai sakom Rumunijos institucijoms, ir sakom, kad mūsų turima informacija Bulgarija, Kroatija, Čekijos Respublika Slovakija irgi ketina įsigyti tų pačių F-16 naikintuvų kaip ir Rumunija, todėl čia kaip tik e, siūlyčiau atkreipti į tai dėmesį. Be to, dar vienas dalykas. Caterum cancel, kad kad tai neturėtų būti finansuojama iš ES biudžeto. Tad e, manau, jeigu mes turėtume įtikinti valstybės narės, kad šios e, veiksmingiau e, finansuotų tam, kad irgi prisidėtų prie finansavimo užtikrinimo ir tada tikrai finansavimo pakaktų, mes turėtume daryti spaudimą ir valstybėms narėms. Nes jeigu mes dabar uh, kalbėtume apie, vėlgi apie pasinaudojimą lėšomis iš gana riboto ES e, biudžeto, kartu e, numatydami lėšas kariniam, e, kari, kar, kariniams tyrimams, tai uh, tai, manyčiau, tada aš nesutikčiau su strategija. Aš žinau, kad dėl to buvo balsuojama, už tai buvo balsuojama kituose pranešimuose, bet aš vis dėlto laikausi savo pozicijos. Ačiū, ponia Kopa. Aš norėčiau pasveikinti poną Galerį e, parengusi e, šį pranešimą. Nebuvau šešėlinė pranešėja, buvau koordinatorė. Bet čia kalbam apie dvi, iš tikrųjų, du pranešimus, jie vienas kitą papildo, iškelia tam tikrus atskirus aspektus. Ir tikiuosi, kad per plenarinę sesiją mm, lapkritį, tai iš tikrųjų ta, tuo pranešimu mes parlamentą suformuluotume labai labai labai aiškių minčių. Tad dar kartą norėčiau pasveikinti. E, Ačiū. Pone Silvija Heinz Huber turėjo būti čia iš komisijos pusės. Matau, jie yra. Ačiū pirmininkė. Aš ir kalbėsiu trumpai. Bendrai paėmus komisija e, labai sveikina šitą pranešimą. Aš tik tai galiu e, pabrėžti tai, ką sakė ponas Kopa. Ir man labai patinka, ponė Kopa, man labai patinka šitos konkrečios idėjos, e, jos atspindi komisijos komunikatą, tad e, labai svenkiname e, parlamento paramą tose idėjose, kuriomis jie parėmė komisijos komunikatą. Pone Galer, labai trumpai Dėl 59 pakeitimo susijusio dėl 16 aš sutinku su tuo ir dėl programos pobūdžio Berots sutarties 173 straipsnis aiškiai išdėsto, kad moksliniai tyrimai taip pat prisideda prie kitos politikos gerinimo, kurio, kurią mes vykdome kaip Europos Sąjunga. Taigi tai yra atspindėta ir sutartyse, ir kitose politikos kryptise. Tad aš manau, kad mes tikrai galime argumentuoti, kad nesame tik civilinio pobūdžio. O dėl pasiūlymo, kad EDA e, darbuotojai būtų finansuojami iš e, ES biudžeto, Europos gynybos agentūra. Tai, manau, visada bus tokių oponentų, kurie sakys, kad tai neturėtų būti daroma, tačiau manau, kad tai labai palengvintų veiksmų įvykdymą. Ačiū. Jeigu daugiau niekas nenori pasisakyti, tai norėčiau pakviesti poną Galer, kuris labai šiandieną užsijėmęs, kaip įprasta, pakalbėti apie kitą mūsų klausimą, tai yra kosmoso stebėjimo ir sėkimo program, paramos programą. Ačiū pirmininkė. Ši nuomonė yra parengta apie teisės akto projektą. Ir tai yra pakeitimai dėl teisės akto teksto. Vadovaujantis komitetas ITRE pateikė pagrindinį principą dėl kosmoso stebėjimo ir sekimo program, paramos programos. Tai yra parodyti, įta, parodyti, kokią įtaką tai turės bendrai saugumo ir gynybos politikai. Taip pat e, tuo siekiama paaiškinti, jog šitos paslaugos yra civilinio ir karinio pobūdžio. Ir tai yra pagrindiniai keturi um, principai. Na, o dėl vieno pakeitimo Aš pasiūliau formuluo, performuluoti kai ką. Pakeit, 17 pakeitimas. Komisijos pasiūlyme sakoma, kad e, e atitinkami techniniai ir žmogiškiai ištekliai bei jutikliai bei duomenų per, tvarkymo e, gebėjimai e, priklauso ir taip toliau. Tai siūlau kitokią formuluotę, kuri tik buvo pacituota. Ta formuluotė turėtų būti tokia. Ir kaip matau, dėl šito klausimo smarkiai nesiginčiama. Somebody would like to have some comments. Gal kas nors norėtų savo komentarus pateikti? Na, kaip SD šešėlinis pranešėjas, taip aš palaikau jūsų pasiūlymą. Jeigu nėra daugiau norinčių kalbėti, taip, prašom. Nenoriu komentuoti, bet tiesiog, kadangi aš koordinuoju šitą klausimą įtri komitete, na, dėl uh, civilinių karinės prigimties labai svarbu, nes dabartinėme projekte įtrek arba tik tai apie civilinę pusę. Netgi ne ideologinių požiūrių nebūtų logiška, nes tiesiog būtų civiliniai ir kariniai atskiri lygtai dalykai, bet čia reikia, aišku, bendradarbiavim, norėčiau paprašyti kolegų, kurie yra komitete, kad tiesiog pergalvotų tai. Uh, nes kitaip įtrio komitete šitas projektas atrodė beprasmis. Taip, ačiū. Aš už savo kolegą, pana Grunberg, kalbu, e, jis yra šešėlinis pranešėjas. Aš sutinku su pono Ila, kad reikėtų e, į tai žiūrėti ne iš ideologinės pusės. Mes prieiname priešingos išvados. Aš bandau sužinoti arba išmokti iš to, kas vyksta jungtinėse valstijose. Jeigu pasižiūrėsime, ką jie daro su įvairiomis nuolaužomis e, besisokiojančiamis e, kosmose. E, jie tiesiog ta civilinė pusė prisima atsakomybę. Tai jie eina lik visiškai priešingą kryptimį. Aš nežinau, ar mums reikėtų pirmiausia atkartoti tai, ką jie darė pačioje pradžioje ir po to po poros metų e, grįžti prie to, ką jie jau išmoko ir mums parodė. Aš manau, kad, kad tai ne karinis klausimas ir todėl a, Europos Sąjungos gynybos agentūra na, turėtų e, tiesiog e, bendradarbiauti su jungtinės, jungtinių valstybių kosmoro agentūrą. Taip matau, jau čia ir prieštaraujančių nuomonių, panas Gala, o gal pirmą panas Ilio, paskui aš jau. Manau, nėra norima militarizuoti šitą klausimą. Bet kadangi karinių palidovų nuolaužos kelia didelių problemų dabar – Man atrodo, kad civiliai niekada nėra sunaikinę palidovo, pavyzdžiui, raketomis. E, tai kaip kiniečiai, kinai, kaip rusai, kaip amerikiečiai. Na, žinoma, sistema neturėtų karinių klausimus svarsti, e, bandyti spręsti. Tačiau pats tas faktas, kad ši agentūra yra Europos Sąjungos net civilinėje teritorijoje, tai tada šitas bet turėtų spręsti visus klausimus susijusius su buvusiu kariniu palidovu likusiamis nuolaužomis. Na, bet e, pirmiausia, reikėtų plačiai publiką informuoti apie tai. Taip, tai turi, neturėtų būti ideologinė e, problema. Reikia tiesiog ieškoti sprendimo, kuris duotų nu, tokių praktinių rezultatų. Mes nekalbame apie militarizavimą šitų klausimų, bet kitų atveju, jeigu mes nieko nedarysime, tai tiesiog praras bet kokią prasme. Pane Gala. Aš norėčiau pabaigti tą tokią situaciją, kuri dabar susidarė, kai e, trys vokiečiai pasikalbėjo tarpusavėje angliškai. Kaip ir buvo pasakyta, e, ta organizacija yra e, civilinė, iš civilinės pusės e, tvarkoma, ne iš karinės. Na ir praktiškai mes turime visus tuos senus satelitus ir nėra lengva nustatyti, ar jie civiliniai, ar jie yra kariniai. Ir tačiau jie e, tarnauja kariniam e, tikslui, tačiau e, ne, ne tiek, kad tai nėra karinis tikslas. Ir um, iš civilinės pusės uh, satelitai gali turėti tiesiog karinį tikslą. Aš labai trumpai pasistengsiu pakalbėti. Aš nekalbu apie tai, kad e, reikia militarizuoti viską. Aš, aš kalbu apie pragmatinius klausimus. Savo, a, apie, a, savo apibūdinime e, randu tam, e, jūsų apibūdinime, ponia Gala, aš matau tam tikrą prieš priešą. A, pašalinimas tų nuolaužų yra civilinė užduotis, o ne karinė. Ir tam tikrą prasme mums reikia informacijos, tai yra vienas dalykas, tačiau turi būti ir atsaki, atsakumė nustatyta už uh, nuolaužų pašalinimą. Tai yra civilinė užduotis, taip kaip surinkti šiukšlės ir jas pašalinti um, esančias sausumoje. Ir būtent tai aš norėjau jums. Uh, perteikti. Ir e, čia neturi savo vaidmens atlikti Europos e, gynybos agentūra, nes mano, man atrodo, kad ji čia neturi kompetencijos. Dabar turite ką nors pasakyti? Ne, aš nemanau, kad mes turėtume apie tai dabar diskutuoti. Ačiū, ponė Haler. Taigi dabar trys e, vokiečiai e, parlamentarai sėkmingai baigė savo diskusiją. Labai dėkoju visiems. Dabar mes galime baigti savo posėdį. And the next, next meeting will be. Uh, Kitas posėdis numatytas lapkričio 5 dieną 9 val. 30. Ačiū.